Gerbiami kolegos, norėčiau pradėti posėdį. Prašau susėsti visų ponės, prašom ir jūs susėstis. Pirmiausia informacija apie koordinatorių sprendimus vakar vakare dėl pranešimų ir nuomonių paskirstimų. Koordinatoriai nusprendė pasiūlyti E, taip paskirstyti darbus dėl Europos semestro ekonominės politikos koordinavimui. Alde frakcijai skirta nuomonė renkti strateginis pranešimas dėl naujų įgūdžių ir darbo vietų socialistams ir demokratams e, išteklių veiksmingumas, taip pat SND frakcijai, žalioji knyga dėl iššūkius susijusius su bendraja strategijų sistema ES moksliniams tyrimams buvo skirta EPP dėl išorės tyrimų koordinatoriai nutarė dėl dviejų išorės tyrimų. Vieną pasiūlė Alde. Tai yra tyrimas dėl kliūčių teikiant paraišką struktūriniams fondams. Kitas klausimas - žaliųjų pasiūlymas dėl atsinaujinančios energetikos infrastruktūros. Taip pat keitėmės nuomonėmis apie e, savo iniciatyvą rengiamus pranešimus. Atsirado laisvų pranešimų, jau buvo balsuota dėl keleto pranešimų dabar, paskui bus valandį dar balsuojama, koordinatoriai pradėjo diskusijas dėl to, kaip ateityje reikėtų rengtis, kokius rengti pranešimus savo iniciatyvą. Buvo sutarta, kad žalieji turės galimybės pasiūlyti e, temą e, ENI pranešimams. Toliau aptarsime pasiūlymus, kuriuos pateikė žalieji dėl e, regionės politikos įnašo į ES viduržėmio jūros strategiją. Taip pat sutarėme, kad koordinatoriai sekretoriatui perduos galimas e, temas kitiems e, savo iniciatyvos pranešimams. Taip pat pakalbėjome apie atvirų durų dienų rengimą, sutarėme dėl pradinės sesijos formato dėl Europos parlamento vaidmens ir konkrečiai mūsų komiteto vaidmens per šių metų atvirų durų dienas. Taip pat sutarėme kaip koordinatoriai e, įgalioti pirmininkę toliau e, dėrėti su komisija ir regionų komitetu, kad parlamentas būtų toliau įtraukiamas į darbus. Kolegos, tie, kurie norite pasikalbėti, maloniai prašau visų išeiti iš salės. Raudono mėgstinių, rožinių mėgstinių ponė. Prašom nebekalbėti. Taigi tiek dėl koordinatorių sprendimų. O dabar Pereikime prie pirmojo darbo tvarkės punkto. Kaip prisimenate, 11.10 sukeitėme vietomis dėl ponios Balzani prašymo. Ji gali tik tai vėliau ateiti į posėdį, taigi pradėkime nuo nuomonės projekto svarstymo. Jį aš e, rengiu pati. Jisai yra susijęs su e, Europos e, nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema ESA 95 e, ir žiūrėsime į 10-11 metų sistemą. Priminsiu Jums, kad reglamentas yra peržimas dėl to, kad padėtis pasikeitė, pasikeitė ekonominė aplinka. Reikia rengtis ateities programai ir reikia pakoreguoti e, sistemas, lėšų paskirstimą. Europos komisija pateikė peržiūrėtą dokumentą ir jis susijęs su keliais aspektais. Pasiūlyme e, peržymą metodologiją bendrųjų standartų, taip pat apibrieštis, klasifikacija ir kai kurios taisyklės. Mums svarbiausias dalykas ir pats rimčiausias yra e, įvesti reikalavimą valstybėms narėms teikti tolesnis statistinius duomenys apie regionės sąskaitas. Ir mes būtent e, siūlome savo pakeitimu to, prašome naujų duomenų, kad būtų teikiami tie nauji duomenys. Taip pat Prašome informacijos apie viešasias išlaidas regioninių lygmenių. Mūsų pakeitimas yra techninis savo požiūriu, bet jis turi labai reikšmingą ir labai reikšmingas turinio prasme, nes leistų siekti pažango šioje srityje. Dabar valstybės narės atsisako teikti tokius duomenis NUTS 2 lygmenių. Sakoma, kad reikia labai daug papildomų išteklių tam padaryti, kurių jos neturi šiandieną. Mūsų užrūpestis yra ne tik siekti, kad šis pasiūlymas būtų patvirtintas komitete mūsų, bet taip pat ir, kad ekonomikos ir pinigų komitetas, kuris yra atsakingas už šį aspektą, e, taip pat patvirtintų mūsų pakeitimą. Norėčiau paprašyti visų, kurie dalyvausite tolesnėse diskusijose dėl šio reglamento, e, prisimintumėte, kad labai svarbu tai, ką mes nuspręsime mūsų komitete. Taigi tiek šiuo klausimu. Nežinau, ar jau yra šešėlinių pranešėjų. Taip, matau. Prašom, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai. Tai labai techniško pobūdžio tema, kaip jūs kad sakėte. Reikia pasižiūrėti į Europos sąskaitų sistemą ESA Tai yra labai svarbi priemonė. Mes galime pasižiūrėti, kaip pagerinti jos funkcionavimą ateityje. Jūs kalbėjote e, apie pakeitimą, jame yra tikrai pozityvių pasiūlymų. Rekomendacijoje sakoma, kad dabar e, da, duomenys neapima viešųjų išlaidų. Uh, NOTS 2 lygmenių, man atrodo, kad tai yra labai svarbu, tai yra labai e, svarbus elementas susijęs su išlaidomis e, reg, e, regionių lygmenių. Žinome, kad e, labai didelę dalį tos išlaidos sudaro BVP kai kuriais atvejais ir labai svarbu žinoti duomenis ateityje apie tai, kiek yra išleidžiama uh, viešųjų išlaidų regionų lygmenių. Būtent tai norėjau pabrėžti. Ši tema yra mums svarbi, mes turėtume galimybę įvertinti viešasias išlaidas ir jeigu patvirtinsime pasiūlymą, tai man atrodo, sistema tik patobulės. Fransu Alfonzi, nežinau, ar norite pasisakyti. Ar jūs norite pasisakyti? Aš ieškojau savo užrašų, atsiprašau. Iš tikrųjų labai techninio pobūdžio yra klausimas, jūs pateikėte pasiūlymus ir e, mes su frakcija pritarė jūsų patvi, pasiūlymui. Labai ačiū, daugiau niekas nenori pasisakyti šio klausimo. Dar pakomentuosiu valstybės skolą, viešąją skolą regioniniu mastu. Tie, kurie sekate diskusijas apie viešąją skolą, turbūt žinote, kad daugelį valstybių narių e, dėmesys skiriamas e, e, vietos ir regionų lygmenių augančiai viešai skolai. Kartais sakoma, tai, kad ta skola atspindi neatsakingą vietos regioninės valdžios elgesį Ir e, ne visuomet tai yra teisinga, nes žinome, kad padaugėjo kompetencijų viešųjų investicijų srityje regionių ir vietos mastu. mastu. Ir tai reiškia, kad dabar maždaug 65 procentai viešųjų investicijų Europoje yra mm, įdėgiamos regionų ir vietos lygmenių tai, kas buvo sutelkta nacionalinėme lygmenyje, perėjo žemesnius lygius, taigi deficitas susijęs su viešosiomis investicijomis ir atsiranda tuose lygmenyse. Manau, kad mūsų pareiga yra pabrėžti, kokios yra uh, E, priežastis tokiai situacijai ir nepritarti interpretavimui, kuris kalba tik apie neigiamą aspektą didėjant regioninės ir vietos valdžios vaidmeniui. Jeigu niekas daugiau nenori pasisakyti šio klausimu, pasakysiu, kad terminas pateikti pakeitimams yra kovo 24 diena, 12 valanda, tai yra ketvirtadienis. O dabar e, diskusiją šiuo klausimu, 11 klausimu baigiame ir pereiname prie Lašlo Surjan klausimo. Tai yra parlamento pozicija dėl 12 metų biudžeto projekto. E, tikiuosi, kad ponia Balzanė ateis kaip galima greičiau ir išgirsime jos nuomonę. Laslo, manau, kad galime pradėti. Prašom. Köszönöm, elnök asszony, e, valójában. Dėkoju, ponė pirmininkė. Situacija iš tiesų yra tokia keista, nes pagrindinė, pagrindinė es, esmė šio klausimo yra keitimasis nuomonėmis su pranešėja, o kadangi jos nėra, tai yra šiek tiek sunku įgyvendinti šį pagrindinį tikslą, tačiau galbūt galima keletą aspektų paminėti ir be jos. 2012 m. biudžeto projekto pranešėjai teko labai sunki užduotis. Ta užduotis yra sunkesnė negu ankstesnių pranešėjų ir priežastis to yra tai, kad yra didžiulis e, nuomonių skirtumas tarp tarybos ir parlamento. Taryba. Taryboje e, daugelis valstybių labai tvirtai laikosi savo pozicijos. Ir kol mes nežinome skaičių, kuriuos mums pristatys komisija, tai yra 2012 metų biudžeto projekto skaičiai, tai situacija yra tokia, kad kai kurios valstybės narės iš karto e, jau sako, kad jos nesieks tam tikro ligmens ir tokiu būdu yra reglamentuojamos tam tikros komisijos teisės. Ir tokia pozicija labai apsunkina dėrybas. Iš tiesų situacija yra labai sudėtinga, ji rodo, kad yra sunkumų norint patvirtinti subalansuotą biudžetą, e, kuris paisytų visų piliečių interesų. Mūsų komitetas turi vėlgi savo interesų. Ir jie taip pat išlieka šalia kitų komitetų interesų, tačiau mūsų, mūsų komiteto veikla iš tiesų labiausiai įtakoja gyve, piliečių gyvenimą, nes sanglaudos politika, jos privalumai yra esminiai aspektai susiję su kasdieniniu piliečių gyvenimu. Nuolat matome, kad ne tik sanglaudos politika tampa vis svarbesnė, taip pat ir regionų vystimasis tampa vis svarbesnis ir šis procesas turėtų būti plečiamas, jis turėtų apimti visus ES regionus. Taigi, esant tokiom sąlygom, mes turime būti labai atsargus, turime žiūrėti, kad tas biudžetas kad biudžetas būtų patvirtintas toks, kad jis galėtų tęsti e, sanglaudos politikos e, tikslų, tikslų įgyvendinimą ir kad e, ši užduotis nenukentėtų dėl taupimo programos. Ir būtent šį aspektą turime labai akcentuoti. Aš pats taip manau ir tikiuosi, kad ir visi komiteto nariai yra įsitikinę, kad sanglaudos politika ir išlaidos skirtos sanglaudos politikai kaip tik padeda spręsti krizę ir prisidės prie to, kad krizė būtų kiek įmanoma greičiau išspręsta. Ir mes čia kalbame ne apie tai, kad lėšos bus išleistos ne piliečių interesams. Taip pat yra kitų aspektų, kurie galbūt nėra susiję su pranešėjos pozicija, bet jie yra susiję su biudžeto įgyvendinimu. Kaip jau minėjau, situacija yra tikrai labai sudėtinga, kalbant apie darybas dėl biudžeto su taryba. Taryba nuolat sako, kad ji yra už biudžeto projektą, bet lėšų įsisavinimas nepasiekia tarybos nustatyto ligmens. Taigi mes investuojame tuos milijardus, kurie liko nepanaudoti sanglaudos politikai kitiems tikslams. Taigi turime išspręsti šį prieštaravimą. Norėčiau, kad mes netvirtintume sumažinto biudžeto. Man labiau patiktų, jeigu mes e, kaip tik pasirūpintume tuo, kad lėšos būtų geriau įsisavinamos ir kad e, tokiu būdu galėtume pasiekti e, tam tikrų tikslų valstybėse narėse. Todėl man atrodo, kad 2012 metais mes kaip tik turėsime puikias galimybės įgyvendinti sanglaudos politiką, bus įgyvendinama vis daugiau programų ir vis daugiau poreikio valstybėse narėse yra pastebima būtent tų programų įgyvendinimui. Taigi mes turime e, pasirūpinti tuo, kad valstybės narės būtų motivuotos ir kad jos e, siektų e, kiek įmanoma tikslingiau investuoti lėšas. Aš tikiuosi, kad jos tą ir padarys. Taigi galbūt mes tu, galėtume pasvarstyti apie tai, kad e, mes parengtumėme, pavyzdžiui, atskirą pranešimą šiuo klausimu, nes tai yra svarbus aspektas greta finansavimo. E, biudžeto projektas e, praėjusiu metu buvo parlamento paremtas. Todėl mums dabar reiktų apginti ir šį biudžeto projektą, e, apginti prieš tarybą. ir kai bus jau parengta pirmoji biudžeto projekto versija, tai tuomet aš norėčiau, kad komisija padarytų trumpą apžvalgą to, ko mes galėtume pasimokyti iš praėjusių metų biudžeto, nes e, būtent tuo remdamiesi mes galėtume planuoti šių metų strategiją ir kitų metų strategiją. Aš e, Manau, kad mūsų pranešėja tikrai yra pasirengusi dėrėti šią linkmę ir, ir e, tikriausiai jūs žinote, kad biudžeto kontrolės komitetas parengė tam tikras gairias, kurios yra susijusios su biudžeto projektu. Tai yra gairės 2012, metai, 2012 metams, tačiau e, matome, kad tose gairėse e, nelabai atsižvelgiama į regionų vystimo politiką. Tai rodo, kad pranešėja tiesiog pamiršo regionų vystimo politiką. Tačiau kita vertus, kalbant apie pranešėjo teises, tai žinome, kad šioje e, pranešimo rengimo fazėje yra kalbama tik apie tokius e, labai bendrus aspektus. Aš pats pateikiau keletą pakeitimų, tačiau aš vis tik pritariu pranešėjos filosofijai manau, kad tos bendrosios sąlygos, bendrosios nuostatos, kurios dabar yra pristatytos, e, jos bus patikslintos vėliau antrame etape po konsultacijų su įvairiais komitetais. Taip pat manau, kad tikrai bus labai svarbus įvykis, jeigu mes galėsime išklausyti pranešėjos ir jeigu jinai išklausys, galės išklausyti mūsų nuomonių. E, dabar mes esame tikrai labai ankstyvame etape, dar yra tik kovas, tačiau jau dabar turėtume akcentuoti, kad kad mes esame suinteresuoti tokia regionų politika, kuri labai tiksliai įgyvendintų biudžeto projektą. Ką tai tiksliai reiškia skaičiais, mes galėsime pasakyti vėliau, išklausę pono Levandovskio. Taip pat minėjau, kad taryba kol kas elgesi labai santūriai. Ir atrodo, taryba siunčia tokią tarsi stabdymo žinę. E, tačiau mes matome, ką yra parengusi komisija Ir kol kas žinome tik tai su penktu skirsniu e, susijusius skaičius. Čia yra numatomas nominalus 1 procento augimas. Tokį e, augimą įsivaizduoja komisija. Jeigu mes dar turėsime omenyje infliaciją, tai e, realiais skaičiais, pavertus į realius skaičius, tai reikš vis tik sumažėjimą to augimo. Aišku, tas augimas nebus susijęs su regionų politika. Skirs Penktasis skirsnis yra susijęs su administracinėmis išlaidomis, tačiau mes matome, kad yra dedamos pastangos ne tik taupyti ES biudžetą, bet ir įgyvendinti E, jeigu mes kalbame apie atlyginimų mažinimą, tai aišku, tai nėra mūsų komiteto uždavinys. Mes vis tik tai sėdime viename laive su valstybėmis narėmis ir turime, aišku, atsižvelgti į, į konkrečią situaciją. Manau, kad būtų tikslinga, kad mūsų komitetas palaikytų tokią politiką, kuri vis tik tai, e, jeigu ji nepasiekia tam tikro ligmens, reiškia švaistimą. Jeigu mes neturėsime konkrečių taisyklių, pagal kurias elgsimės, tai nebus ir konkrečių rezultatų. Tai reiškia nebūtinai, kad jeigu mes taupome, tai būtinai kažką sutaupysime, galbūt netgi, e, netgi mes turėsime mažiau taupydami mažiau problemų. Gerbiama ponė pirmininkė, aš labai džiaugiuosi, kad jau pasirodė biudžeto komiteto pranešėja ir manau, kad kaip tik dabar yra. Būtų tinkamas laikas man pabaigti savo pasisakymą, o pasveikinę galėsime išklausyti jos nuomonės. Ačiū. Labai ačiū. Laslo. Norėčiau tik tai pasitikslinti. Aš suprantu, kad šiandien redžiai turi prims sprendimą. E, dėl to, ko mes niekada nepatikėme, tai yra dėl mandato trilogų 2012 metų biudžetų klausimų. Ir e, kaip aš suprantu, jūs apie tai neužsiminėte, bet jūs ketinote e, teikti, kad mes pateiksim tokią nuomonę. Taip, pane pirmininkė, jums leidus noriu pasakyti, kad aš Aš atsidodu komiteto valiai. Tai komitetas sprendžia, ar mums reikia oficialios nuomonės, dėl kurios bus balsavimo komitete, ar ne. Kodėl reikėtų arba nereikėtų tokios nuomonės. Prieš būtų stiprus argumentas, kad e, iki šiol to nedarėme. Kodėl reikėtų? Kad tai pasiūstų šiek tiek stipresnę žinę pranešėjai ir e, jį galėtų e, pasinaudoti trilogo metu, priteikdama ją kaip regi komiteto nuomonę. Taigi, jeigu jūs um, to pagėdatumėte, aš mielai tokią nuomonę parengčiau. Galiu parengti šiam komitetui dokumentą iki balandžio 12 ir vėliau jau jūs galėsite mm, keisti šį dokumentą, apsvarstyti jį ir balsuoti dėl jo. Manau, kad mm, žinia būtų pakankamai stipriai išreikšta. Jūs, ponė pirmininkė, gal visą patį puikiai žinote, tačiau kitiems aš paaiškinsiu, kad tai nėra bendra regi nuomonė biudžeto klausimų, bet veikiau specialus dokumentas rengiantis trilogui. Šis komitetas šiaip jau laikės tradicijos e, kasmet parengti tam tikrą nuomonės projekte dėl biudžeto. Dėl to klausimų nekyla, tačiau klausimas yra, ar mes esam pasirengę ir ar suinteresuoti parengti preliminarų dokumentą, kuris padėtų pranešiai trilogo metu, e, trilogo, kuris vyks gegužės mėnesį. E, kitas raundas bus jau rudenį. Man susidaro įspūdis, kad dėl sunkumo, apie kuriuos aš kalbėjau, galbūt būtų visai protinga parengti dokumentą, dėl kurio balsuotume. Bet, kaip sakiau, aš palieku tai spręsti koordinatoriams ir komitetui. Jeigu toks sprendimas bus priimtas, aš e, tai padarysiu su malnumu. Ačiū už paaiškinimą. Norėčiau pridėti tik tai štai ką. Kiti komitetai teikia tokio tipo nuomonės Mes žinome, kad tai daro Libė, Itrė, Enmi, e, Žimtumo komitetas, biudžeto kontrolės komitetas ir Agri komitetas. Taigi tai būtų dar vienas papildomas argumentas e, palaikantis jūsų nuomonę, kad tai vertėtų padaryti. Aš suprantu, kad e, ponia Balsanė jau prisijungė, taigi norėtumėm dabar išgirsti jūsų poziciją, na, bet kokias jūsų mintis šio klausimu. Ačiū. Buongiorno a tutti. Um, grazie per questo incontro. Labas rytas visiems. Džiaugiuosi galim, turėdama galimybę su jumis pabendrauti. Šiandien atvykau į jūsų komitetą, nes tikiuosi, kad biudžetas, 2012 metų biudžetas bus labai svarbus ir vykdant vidinės diskusijas jūsų komitete. Jau praėjusiais metais mes patyrėme, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai e, biudžeto e, tvirtinimo procedūra labai e, supaprastėjo, yra tik vienas svarstymas ir viena konsultacija. Tačiau E, vis tik šis, ši procedūra išlieka pakankamai sudėtinga ir jau praėjusiais metais mes pamatėme, kaip sunku pasiekti abiejų biudžeto e, institucijų lygiateisiškumo, o toks turėtų būti mūsų tikslas po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Todėl aš e, norėčiau iš karto biudžeto tvirtinimo procedūroje, kuri yra labai ilga ir kuri vyksta visus metus, tai yra labai ilgas procesas, jis yra susijęs su visomis su visa parlamentinė veikla ir aš norėčiau iš karto jau pirminėme etape į biudžeto tvirtinimą įtraukti komitetus, nes esminis dalykas yra biudžeto prioritetai. Tie prioritetai, kurie pasiūlyti 2012 metams, turi, turi atspindėti ES 2020 strategiją. Tai yra labai išsami strategija, kurios metu bus e, tvirtinami tam tikri teisės aktai, kuri, kurie turės įrodyti, kaip mes e, vykdysime tam tikrus strategijos prioritetus. O mes turime labai daug e, svarbių tikslų, ypač jie yra susiję su krize, kurią šiuo metu išgyvename. Todėl labai svarbu, kad e, mes turėtume ir atitinkamų lėšų tų tikslų įgyvendinimam. Taigi aš norėjau, kad nuo pat pirminio biudžeto tvirtinimo e, etapo būtų kalbama apie prioritetus, kurie būtų susijęs su S 2020 strategija. Ir norėčiau, kad tuos prioritetus nustatytų ne tik biudžeto komitetas, bet ir kiti komitetai, nes būtent atskiri komitetai turi tas žinias, kurios yra susiję su jų specifinė sritimi ir būtent komitetų nariai įsivaizduoja, kaip geriau savo srityje įgyvendinti 2000, 2010 m. strategiją. Mes e, turime nepamiršti struktūrinių fondų, kurie sudaro didelę dalį biudžeto lėšų, bet e, jūsų komitetas taip pat yra labai svarbus dėl to, kad jūs vykdote tą politiką, kuri yra e, tarsi Europos piliečių tapatybės atspindys. Ir aišku, yra įvairių keblių klausimų susijusių su e, mokėjimais. Praėjusiais metais mes padidinome asignavimus mokėjimams, kad būtų sudaryta galimybė pabaigti tas programas, kurios buvo jau pradėtos, kad tas programas būtų uh, galima įvykdyti normaliu tempu, koks ir buvo numatytas šiemet ir kitais metais. Ir aš su jūsų komitetu norėčiau pakalbėti apie tam tikras uh, tam tikrus biudžeto sprendimus, kuriuos padarė tam tikros valstybės narės. Šiemet pirmaisiais metais e, mes turėsime Europos semestrą. Tai yra rimta iniciatyva, kuris siekia geresnio ekonominio valdymo ir tą norėčiau aš taip pat akcentuoti savo rezoliucijoje dėl biudžeto projekto. Tai yra labai svarbus elementas, ypač kalbant apie e, ekonominį programavimą ES. Dabar mes turime E, suvokti, koks, e, kokia yra sąveika tarp ES biudžeto ir nacionalinių biudžetų. Taip pat buvo siekta e, pakeisti kai kurias taisyklės ir suderinti tam tikrus inovatyvius e, instrumentus, pavyzdžiui, kaip specialų Europos investicijų banko fondą. Taip pat reiktų geriau susiekti ES biudžetą su nacionaliniais biudžetais ir būtent ši užduotis yra susijusi su jūsų komiteto veikla, nes jeigu nepavyks suderinti tų biudžetų, tai labai pasunkės jūsų tiesioginė veikla. Mes biudžeto projektą dar svarstysime E, su dar su komisijos atstovais ir tikiuosi, kad galėsime išvystyti e, naujas strategijas ir tikiuosi, kad e, mums šis biudžetas padės įgyvendinti Europos pridėtinę vertę, apie kurią mes nuolat kalbame. Todėl norėčiau paprašyti jūsų, kad jūs jau dabar pradėtumėte nagrinėti 2012 metų biudžeto projektą. Tai turi būti tikrai svarbi tema kiekvienam komitetui. Jūs turite e, nustatyti tuos prioritetus, kurie e, patenka į jūsų kompetencijos rytį. Čia mes dabar kalbame apie politinius sprendimus ir apie tai, kaip mes toliau tęsime. E, visą procedūrą, ypač kalbant apie bandomuosius projektus ir įvairių programų įgyvendinimą. Labai ačiū, ponia Balsanė. Dabar siūlau pradėti diskusiją. Turime šešėlinį pranešėją Derek Warren, kuris atstovauja socialistams, taigi Derekai žodis jums. Ačiū pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad atvyko į kitą komitetą ir išklausė jo narių nuomonės. Taip pat e, noriu padėkoti ir mūsų pranešiai e, už e, įdomią įžangą. Taigi dabar gal keltas trumpų pastabų. Pirmiausiai noriu pasakyti, ir turbūt jūs nenustepsite, kad sanglaudos politika yra svarbiausia 2012 metų biudžeto dalis ir apskritai bet kokio biudžeto, dėl kurio diskutuoja šis parlamentas. E, struktūriniai fondai, kurie pasiekia mūsų regionus, yra na, bene ženkliausia, matomiausia e, finansavimo dalis. Ir taip pat tai prisideda prie didžiulių skirtumų, e, didžiulių naujienų įvairiose regionuose prisideda prie viešųjų išlaidų paskatinimo įvairių projektų bei schemų įgyvendinimo. Taigi, Anglos politika, struktūriniai fondai E, tampa vis svarbesni piliečiams, kurie gyvena įvairiose regionuose. Be abejo, kaip e, teisingai pažymėjo pranešė, e, šie fondai įsibėgėja lietai, tačiau dabar jų savinimo greitis spartėja. Pavyzdžiui, Velse 80 procentų šių fondų jau yra praktiškai, na bent jau rezervuota tam tikram tikslam, galbūt realiai išleista šiek tiek mažiau. E, na ir manau, kad 2012 metais e, sanglos politikos biudžetas turėtų didėti. Vėliausi duomenys, man atrodo, buvo apie 14 procentų. Tai yra sveikintina. Na, o 2012 metais galbūt iš tikrųjų išysime dar didesnius skaičius, kai sakau daugiau, tai mums reikia e, daugiau lėšų, be abejo, reikėtų e, padinti tiek vienas B, tiek vienas A eilutės e, e, tam, kad įvairūs projektai būtų adekvačiai finansuojami. Ir be abejo, tas faktas, kad pinigai jau yra kažkam tai rezervuoti, nereiškia, kad jie visuomet bus teisingai išleisti. Todėl biudžeto kontrolės komitetas be abejo turi stebėti, kaip tai vyksta. Taip pat reikėtų konstatuoti, kad daugelį regionų įsavinimo mastai ir sparta turėtų būti pagerinti. E, apie tai jau nekartą yra kalbėta ir šiame komitete. Na, o kalbant apie e, pranešėjus iškeltą klausimą, e, pranešėjo, mūsų pranešėjo iškeltą klausimą, ar reikėtų parengti nuomonę ar pranešimą. Aš manau, kad reikėtų vis tik tai apstoti ties pranešimu, nes kiti komitetai, kaip jūs sakėte, pirmininkė tą daro, tai būtų viena iš svarbių priežasčių, tačiau dar kita svarbi priežastis būtų tai, kad regioninio vystimo komitetas turėtų parengti nuomonę šio klausimo, kadangi e, iš tikrųjų sanglaudos fondai e, yra ženkli biudžeto dalis, apie 14 procentų visų išlaidų, kaip sakiau. Ir e, būtų svarbu, kad e, mes parengtumėm savo nuomonę tam, kad biudžeto komitetas, pradėdamas trilogo darybas, puikiai žinotų, kokios pozicijos mes laikomės, kaip mes žiūrime į regioninę vysimos politiką ir mes dėl to siūlytumėm renkti oficialų dokumentą. Ačiū. Ulrika, jūs norite kalbėti? Neprivaloma. Ačiū. Pone pirmininkė, keltas trumpų komentarų. Noriu padėkoti biudžeto komiteto pranešėjai už labai įdomų pranešimą. Ir už tai, kad tiesiog apslankėte pas mus. Pana Šurian e, minėjo kiek svarbi yra sanglaudos politika biudžete. Taigi mums reikia pasirūpinti, kad finansavimas, kurio grindžiama sanglaudos politika, būtų užtikrintas. Ir tada šita politika turėtų būti aiškiai pastebima vietose, kur jinai gyveninama. Tokiu būdu jau pilietinėme ligmenyje, visuomenės ligmenyje ES indėlis bus aiškiai matomas. E, krizės fone sanglaudos politika <clears throat> iš tikrųjų vaidina labai svarbu vaidmenį. 2012 metais mes e, turime sumažinti sukčiavimo atvejus, kurie meta šešėlį sanglaudos politikai. Tai vėliau apsunkina prašyti papildomų lėšų sanglaudos politikai finansuoti. Kalbant apie sanglaudos politikos e, tvarumą, čia irgi reikėtų pasiekti veiksmingesnių rezultatų. Mes kaip komitetas turėtumėm parengti savo nuomonę trilogui. Ačiū. Fransuo, norite kalbėti? A, trumpai, pirmininkė. Mūsų frakcija pasisako už tai, kad komisija pateiktų nuomonę dėl gana paprastos priežasties. E, komisija dalyvauja rengiantis, dalyvavo rengiantis daryboms, kurios vyko. E, paskui žinome, kad parlamento vaidmuo yra sustiprėjęs biudžeto srityje įsigaliojus Lisabonos e, sutarčiai ir mūsų nuomonė parlamentas turi dalyvauti trilogė. Todėl pritarėme tam pasiūlymui, kurį pateikė e, ponas Surjan dėl nuomonės gyvendimo. Dabar ponas Godmanis. Tai kalbant, aš manau, kad e, mes turime ginti savo poziciją. Pažvelkime į biudžetą. Vintelis augimas yra būtent sanglaudos e, srityje, tai yra 15 procentų, visur kitur, agri, kitose srityse praktiškai augimas yra nulinis. 2010 metais sanglaudai buvo skirta 10 procentų augimas, dabar mes matome 15 procentų augimą. 2012 e, metą mes irgi turime išlaikyti 12, 15 e, arba daugiau procentų augimą. E, dabar, jeigu pažvelgsime į šalių savinimo lygius, geriausias rezultatas yra 42 procentai. Kitų šalių rodikliai kur kas blogesni. Taigi, iš tikrųjų, pirmiausiai, sanglaudos politikai reikia patobulinti lėšų įsisavinimą ir lėšų skirimą. Dėl to mes ir turėtume padirbėti, kadangi biudžeto komitete mes girdime įvairiausių balsų, kad neįmanoma to daryti, mes negalime skirti daugiau lėšų, kadangi savinimas yra blogas. Aš manau, kad mes turime parengti tokį dokumentą, kurį minėjo Laslo. Kodėl? Dėl paprastos priežasties. Mes turime e, argumentuoti, kad sanglaudos politika, e, na, galbūt dar žemės ūkio politika yra vienintelė, kur mes turime tris lygmenis, kitaip sakant, audito valdymo ir sertifikavimo sistema, tai yra Čia yra trijų grančių sistema ir jokio kitoje šakoje nėra tokių, tokio mechanizmo. Būtent dėl to procesas sulėtėja. Dar reikėtų konstatuoti, kad e, iš tikrųjų pats metas e, e, sukurti priešios komitetą, kuris išsiaiškintų, kaip tie pinigai yra naudojami. Štai sausį mes girdėjome, kad e, kažkas tai vyks iki kovo pirmos dienos, tačiau dabar praėjus pirmą metų ketvirčių mes matome, kad praktiškai savinimas beveik nevyksta. E, iš tikrųjų, šitie procesai yra labai neigiami, kadangi vėliau mus kaltins, kad mes pinigų nesisaviname. Ehm, aš galiu pateikti vieną pavyzdį. Praeitais metais biudžeto komitete mes negalėjome, pavyzdžiui, mm, balsuoti, kad būtų panaudoti e, pinigai iš solidarumo fondo mm, kovai su potvinių pasiekmėmis ar kitom gamtos įchijom Lenkijoje bei kitose regionuose. <clears throat> Buvo sakoma, kad trūksta lėšų ir e, negalime panaudoti šių pinigų. Tačiau aš manau, kad e, mes turime iš tikrųjų e, parengti bent jau du dokumentus. Pirmiausia, dėl gairių, tai ką parengė ponė Balsanė. Ir antrą dokumentą mes turėtume parengti, kada jau biudžetas bus išdėstytas skaičiais, kadangi šių skaičių mes kol kas nematėme. Komisija kol kas dar nepateikė dokumento, kaip, kaip, kaip dėl tų priešių, kurias minėjo Surienas. Ačiū. Šenkelį. E, Na, galiu pirmiausia pasakyti, kad nesu e, biudžeto klausimo ekspertas, tačiau aš stebiu, kas vyksta. Vienas dalykas, kuris manęs nudirgavo iš to, ką sakė pan Surien, yra būtent lėšos, kurios buvo neįsisavintos ir buvo sugražintos valstybinarių. Taigi man kila klausimas, ar yra kokių nors priemonių, kurias mes galėtume įdėkti, kad tokia situacija baigtųsi, arba bent jau, kad sumažėtų mastai. Aš pavyzdžiui matau, kad Europos globalizavimo fonduose e, taip pat nėra įsisavinamas e, daug pinigų gražinama į biudžetą, tačiau priežastis labai paprasta. Taisyklės yra jokingos, jos yra praktiškai beveik neįmanomas. E, na, vienas iš pavyzdžių. E, e, žmonės tikėjosi e, e, pradėti kažkokias tai mokymo programas, kursus ir panašiai, tačiau e, praktiškai lėšos nebuvo skirtos, tai taigi buvo savotiškas sudarytas vakumas. Tai yra tik tai vienas iš pavyzdžių, kada švaistomas laikas, pastangos ir pinigai yra aprobuojamas įvairios programos e, valstybės narse, o jom prasidėjus taisyklės yra per daug nelankščios ir e, galų galia finansavimas nesuteikiamas, e, viskas naina veltui ir pinigai gražinami iš biudžeto. Taigi aš manau, kad iš tikrųjų čia tiek panas Suvien, tiek kiti galėtų prisidėti ir pataisyti šią vandį. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai nu, norėčiau tiesiog pasveikinti, įvertinti Franceskos iniciatyvą. Man atrodo, kad ji tikrai mm, elgesi labai tinkamai, nes sudaro galimybės įsigilinti į tam tikrus klausimus mes galime susijęti biudžeto politiką e, su atskirų komitetų veikla ir tuo pačiu suderinti atskirų komitetų veiklą tarpusavėje. Svarbiausias aspektas mums, aišku, yra sanglaudos politika, nes tai yra priemonė, kuri yra labai e, reikšminga, kalbant apie ekonominį vystimasi. Ir ne tik apie ekonominį vystimasi, e, sanglaudos fondo lėšų panaudojimas gali padėti stipriau vystyti mūsų regionus. Todėl dabar yra labai svarbu išsiaiškinti, kaip būtų galima palengvinti prieigą prie tų lėšų. Mes turime daryti viską, mes turime žiūrėti, kaip atrodo procedūra, kokios yra taisyklės, kad lėšos būtų panaudojamos labai tikslingai ir laiku, nes tas įsibėgėjimo laikas e, yra ilgas, tačiau krizės metu reikia imtis labai staigių priemonių, todėl turime palengvinti prieigą prie priemonių. Atsiprašau, e, dar suteiksiu žodį e, Sofija ir viskas, nes turime balsuoti. Dėkui, pirmininkė. Mes visi visi galvojame apie e, tai, kad reikia analizuoti tai, kaip naudojamos lėšos. Jūs, ponia pirminkė, vakar sakėte, kad reikėtų surenkti atskirą susitikimą dėl reglamento, konkrečiai reglamentui svarstyti. Man atrodo, kad taip reikėtų padaryti, reikia užtikrinti, kad e, aptartume išsamei e, darbą, kuris susijęs su reglamento taisimų. Kitas dalykas, europiniai dalykai yra labai sudėtingi. Aš e, noriu dabar sureaguoti į tai, ką pasakė Markos e, per savo pranešimo projekte. Jis kalba apie supaprastinimą, nes dabar e, viskas yra labai sudėtinga. Mes turime užtikrinti, kad lėšos taip pat bus naudojamos kaip galima veiksmingiau. Antras dalykas, kuris man atrodo yra svarbus, yra toks. Reglamentas buvo skirtas e, dabartiniams lėšoms. Tai vyko 2005 metais. Reikėjo bendro finansavimo, dabar E, žinome, kad 10-11 metais išgyvename labai rimtą krizę ir e, reglamentas nebetitinka įmonių dabartinių poreikių. Dėl to mums reikia e, koreguoti reglamentą ir numatyti atitinkamas sąlygas. Ačiū. Ačiū, Laslas Surien. Labai ačiū. Pone pirmininkė, išklausiau šešėlinių pranešėjų nuomonių, koordinatorių ir man dabar darosi aišku, kad norima e, pranešimo trialogui. Aš pabandysiu jį parengti. Dabar apibendrinsiu diskusiją. Iš savo pusės noriu tik tai jums priminti, kad atotrukis ar suma liekanti biudžete kas met vis mažėja. Padėtis nėra tokia pavojinga. E, yra tam tikrų e, teigiamų aspektų ir galima tai pateikti kaip argumentą derantis su taryba. Dar vienas dalykas. Sanglodos politikos srityje priemant sprendimus dėl lėšų panaudojimo pirmiausia yra valstybių narių rankose, tiek dėl procedūrų. Tačiau Strategija Europa 2020 numato gairias valstybėms narėms, kaip tas lėšas naudoti. Ši strategija bus kitų metų biudžeto esminis elementas. Ir viena A, viena B kategorijos bus naudojamos Taigi mes iš tikrųjų atitinkamą pagrindinę kitų metų biudžeto tendenciją turėtume pasinaudoti savo galiomis. Aišku, galima gilintis į detalės, tačiau laikas e, mūsų nelaukia. Mes turime siekti susitarti su taryba ir Jeigu sanglaudos politikos finansavimas bus pakankamas, tada darysime viską, ką galime, kad paspausime valstybės narės, ragintume jas deramai naudoti lėšas. Mes sieksime rezultatų, rezultatų už pinigus. Jau daug metų apie tai kalbama biudžeto komitete ir visame parlamente. Galiausiai pabrėšiu, kaip yra svarbu e, tai, kad ponė Balzanė pranešė biudžeto klausimų yra pas mus šiandieną. Mes jau seniai bendradarbiavime su bandome bendrauti su komitetais atsakingais už e, biudžetą. Per pastarosius ketverius metus pranešėjai visą laiką bendradarbiauja, siekia įtraukti specializuotų komitetų nuomonę ir aš labai džiaugiuosi galėdamas su jie kartu dirbti, aišku, jeigu sulauksiu komiteto paramos, kurią labai vertinu. Ačiū. Ačiū, ponia Balzanė. Dabar pusę minutės jums suteikiu tik tai. Dėkoju. Norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems šioje diskusijoje. Aš taip pat manau, kad sanglaudos politika turėtų būti dėmesio centre, nes tai yra mūsų e, veiklos patikrinimas, tarsi testas. Taip pat norėčiau paminėti vieną elementą, vieną aspektą susijusi su konkrečiais skaičiais. Mes turime užtikrinti, kad biudžetas būtų. E, taip subalansuotas, kad jis atitiktų tam, tikr, tam tikrus faktus, realią situaciją. Ir būtent, būtent kalbant apie sanglaudos politiką ir struktūros fondus, mes turime daryti viską, kad uh, E, ta politika būtų įgyvendinama. Taigi mes e, turime vengti tokio biudžeto, e, kad skaičiai būtų tokie, kad jie neleistų įgyvendinti sanglaudos politikos. Norėčiau visų vardų padėkoti už tai, kad pradėjote tiesioginės konsultacijas, kad sukūrėte naują kanalą, per kurį galima perteikti savo nuomonę. Niekas neprieštaravo, daug beveik visi kalbėję paremė mūsų komiteto nuomonę. Laslo, tai reiškia, kad mes dar turėsime tą nuomonę aptarti balandį, balsuoti gegužės mėnesį. Laiko daug neturime. Šį klausimą tuo ir baigsime. Dabar pereikime prie balsavimo ir kolegos norėčiau dabar paprašyti jūsų dėmesio ir informuoti jūs, kad salėje lankosi Kvebeko nacionalinės asamblėjos delegacija. Mums labai malonu, kad jūs pas mus atvykote. Sveikiname jūs e, kaip visuomet, kad darome parlamente. Dabar periname prie balsavimo. Turime gana sudėtingą balsavimo sistemą, yra daug kompromisų, taip pat daug pakeitimų numatyta. Pradėsime nuo 12 punkto e, Georgijos Tavrakakis pranešimo dėl esamos padėties ir būsimos sąveikos siekiant didesnio Europos regionės plėtros fondo ir kitų struktūrinių fondų veiksmingumo. Patikrinkite, ar veikia jūsų balsavimo kortelės. Padarykime tokį bandymą. Balsuokime. Jau, jau visi balsavote, nematau, kad dar skaičiai kinta. 42 balsavo. Taigi pakeitimas žodžių pirmasis. Pranešėjo. Balsuojame. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Penktasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Sep Šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas už, prieš prieš, susilaikę. Ar galime pasitikrinti dėl 11 pakeitimo? Balsavimas baigtas. Nebuvo iš pradžių aišku, bet dabar matome, kad 39 už labai didelę persvarą, 12 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau žodinis pakeitimas prieš dešimtąją pastraipą. Ar kas nors pasisako prieš? Taigi balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 11 pastraipos žodinis pakeitimas, niekas nesipriešina, balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturioliktasis pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kurio prašo autorius. Niekas nesipriešina, taigi balsuojame dėl to pakeitimo. Keturioliktojo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkioliktasis už, prieš, susilaikė, atmesta.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 prieš, susilaikė, patvirtinta 27 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 28 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 29 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 30 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 31 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 32 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 33 už, prieš, susilaikė patvirtinta, kompromisas numeris 3 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 35 dvi dalys, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta, antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 36. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau užimtumo komiteto pasiūlymai. Antrasis pasiūlymas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis už, prieš, susilaikė atmesta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė atmesta. Vienuoliktas už, prieš, susilaikė. Pasitikriname, man atrodo, kad atmesta. Balsuojame dėl vienuoliktojo pasiūlymo. Prašom balsuoti. Baigiame. 23 už, 19 prieš, patvirtinta. 12. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 14. Už. Dėl 14. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 15. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 16. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 17. Už prieš, susilaikė, patvirtinta 18 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 19 už, prieš, susilaikė. Pasitikriname dėl 19. Prašom pradėti balsuoti. Balsavimas baigtas. 25 už 17 prieš patvirtinta. 21 dabar kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Biudžeto dabar komiteto pasiūlymai, ketvirtasis. Biudžeto komiteto ketvirtas pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau e, elektroninis paskutinis balsavimas. Prašom balsuoti. Keturiasdešimt trys už vienas prieš. Sveikinu. Patvirtinta. Toliau pono Mikolašiko pranešimas. Elizabet. Nenorėčiau dabar užtęsti laiko, tačiau aš susitariau su pranešėju, kad 29 pakeitimas bus pridėtas prie 10 kompromiso iš tiesų patikrinus turinį netrodo, kad, tai, kad šitas pakeitimas turėtų atkristi, todėl ponas Mikolašekas pranešėjas man pritarė. E, galite rasti ketvirtajame balsavimo sąraše šį e, pakeitimą. Jis turėjo atkristi e, prie, balsuojant dėl dešimtojo e, kompromiso, tačiau taip nebus. Jis bus kaip papildomas pakeitimas prie dešimtojo kompromiso. Äh, tai yra ketvirtas puslapis. Ketvirtajame puslapyje. Aš tiesiog jūs informuoju, kad tai bus, kai balsuosime toje vietoje. So right, you, Elizabeth, right ask... Ačiū, Elizabet. Dabar norėčiau paklausti kolegų Mes tik turime balsuoti. Tiesiog e, neatmeskime jo kaip parašyta, o balsuokime. Mes turime dėl balsuoti dėl to pakeitimo. E, so to... Taigi tokia galimybė yra. Taip, ponė Mikolašikai. Mes kalbėjome su Elizabet, aš neprieštarauju. Tokiam pasiūlymui balsuosime atskirai ir pasižiūrėsime, koks bus rezultatas. Pritariau kolegijai, kad reikia balsuoti konkrečiai dėl šio pakeitimo. Taip pat, ar pirmininkė, norėčiau tarti keletą žodžių prie balsavimo. Ar galiu? Šiuo klausimu, taip? Prašom, tada baigsim diskusiją. Aš socialistų vardu siūlau balsuoti atskirai dėl šio pasiūlymo ir balsuoti siūlau teigiamai. EPP. Kiti nepasisako. Miroslavai, praneš, jums kaip pranešėjai žodis vienai minutiai. Dėkuoju, ponia pirmininkė, gerbiami kolegos. Labai trumpai norėjau prieš balsavimą tik pasakyti, jog noriu padėkoti jums visiems už jūsų labai vertingus ir įdomius pakeitimus. Šešėliniai pranešėjai ypač puikiai dirbo kartu su manimi. Aš kaip pažadėjau, peržiūrėjau visus 105 pakeitimus ir penkias nuomonės labai atidžiai ir atsižvelgiau į pasiūlymus, į kaip galima desnį skaičių pasiūlymų, juos įtraukiau, siūlau 22 kompromisinius pakeitimus, pagristus maždaug 60 pakeitimų ir daugiau kaip 30 nuomonės pastraipų. Labai į daug atsižvelgiau, e, į kompromisus, kurie labai pat, praturtina pradinį tekstą. Kai kurie pasiūlymai yra kur kas platesni negu šio pranešimo ar teksto prieptis. Ir tokiais atvejais aš negalėjau jau daugiau praplėsti apriepties šio teksto, tik tai pasakysiu, kad labai džiaugiuosi, kad pasisekė parengti e, pranešimų kompromisus ir tikiuosi, kad visi padėsite sklandžiai patvirtinti mano nuomonę. Taigi pradedame. Turime 22 kompromisus. Ar galime dėl visų balsuoti vienu kartu? Ne? Gerai. Suprantu, mano pasiūlymas atmestas. Tai pradedame nuo pirmojo. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta, antrasis už prieš susilaikė patvirtinta. Taip Konstanca dar noriu pasakyti. Gal galime balsuoti tik tai dėl tų dviejų e, kompromisų, kurių nori žalieji balsuoti atskirai, o dėl kitų kartų. Jeigu kiti sutinka, galime. Tai yra ketvirtasis 11 ir 18 pakeitimai, dėl kurių mes norime balsuoti atskirai. Taigi, kolegos, dabar balsuojame dėl 4, 11 ir 18 kompromisų, o paskui balsuosime vienu kartu dėl visų. Taigi, ketvirtas kompromisas, kas už prieš susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis, kas už prieš susilaikė, patvirtintas. Vienuoliktasis kompromisas. Taip, vienuoliktas sakėte. Taip. Taigi, ar pakartosime, aš turėjau galvo vienuoliktąją. Dabar aš, aštuonioliktasis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau balsavome jau dėl pirmų dviejų kompromisų, taigi balsuojame dėl visų likusių kompromisų nuo 3 iki 22. Taigi, kas už prieš susilaikė Patvirtinta. 18 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 19 už, prieš, susilaikė, atmesta. 24. Atsiprašau, 20. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 24. Kas už, prieš, susilaikė, Pasitikrinkime dėl 24. Balsuokime. Balsavimas baigtas. 29 prieš 14 už atmesta. Kitas 25, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 26 turi žodinį pakeitimą, jeigu niekas neprieštarauja, tai balsuojame dėl 26 su pakeitimu žodžiu, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime dėl 26, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas, 28 už 16 prieš, 27 kas už, prieš, susilaikė atmesta 28 už. Pasitikriname dar dėl 27-ojo, balsuokime. Balsavimas baigtas. 14 už 30 prieš atmestas, 28 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, mano nuomonė. Dėl 28 tikrinamės. Balsuokime. Baigiame. 23 už, 21 prieš patvirtinta. 29. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pasitikrinkime. Jums leidus tikrinamės, balsuojame. 28 prieš 15 už atmestą, 30 e, kas už prieš susilaikė patvirtinta, 32 už prieš susilaikė atmestą, 33 su žodiniu pakeitimu, jeigu niekas neprieštarauja, balsuojame, kas už prieš susilaikė patvirtinta, 39 už prieš prieš, susilaikė, patvirtinta, 41 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 44 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 50 su žodiniu pakeitimu, jeigu niekas neprieštarauja, balsuojame dėl 50 pakeisto, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas, 56 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 69 kas už, prieš, susilaikė, mano nuomonė atmesta, bet pasitikrinkime dėl 69-ojo. Dvidešimt už dvidešimt keturi prieš atmestą, septynesdešimtas už prieš susilaikė patvirtinta, septynesdešimt antrasis kas už prieš susilaikė patvirtinta. 73 už, prieš susilaikė patvirtinta. 74 su pakeitimu, jeigu niekas neprieštarauja, balsuojame. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 78 už, prieš susilaikė patvirtinta. 79 už, prieš susilaikė patvirtinta. 81 už, prieš susilaikė atmesta. 91. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 92. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 93. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 94. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 98. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtasis su žodiniu pakeitimu, jeigu niekas neprieštarauja, balsuojame. Kas už? Už šimtai. Prieš. Susilaikė. Mano nuomonė atmesta, bet pasitikrinkime dėl šimtojo pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta 22 prieš 19 už. 101 kas už? Prieš susilaikė, atmesta, 102 už, prieš, susilaikė, atmesta, 103 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, toliau, pirmasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, antrasis, už, prieš, susilaikė, patvirtinta, trys, už prieš susilaikė patvirtinta, 5 už prieš susilaikė patvirtinta, 6 už prieš susilaikė patvirtinta, 7 už prieš susilaikė patvirtinta, 8 už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau konstatuojamos dalys, 11 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 12 už prieš prieš susilaikė patvirtinta, 15 už, prieš, man atrodo, reikia pasitikrinti dėl 15. 15 pakeitimo konstatuojamai daliai. Balsuojame, baigiame. Atmesta 23 prieš 21. Toliau biudžeto komiteto nuomonė. Pirmasis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pasiūlymai. Pirmasis pasiūlymas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis už prieš susilaikė atmesta. Trys už prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis už prieš susilaikė atmesta. Penktasis už prieš susilaikė atmesta. C konstatuojamoji dalis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. D. Konstatuojamoji dalis, kas už, prieš. Mano nuomonė reikėtų pasitikrinti dėl D konstatuojamosios dalies. Balsuokime. Balsavimas baigtas, 21 e, už 22 prieš atmesta. Toliau dalimis balsuosime, pranešėjas to prašo, trys dalys. Balsuojame tik dėl pirmos ir antros dalies. Atsiprašau, tik dėl antros dalies, sako pirmininkė. Taigi, pirmasis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Antrasis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtasis pasiūlymas už, prieš, susilaikė patvirtinta, penktasis už prieš susilaikė atmesta, šeštasis pranešėjo pakeitimas ir jeigu niekas neprieštarauja, balsuojame dėl šešto pasiūlymo su pakeitimu, kas už, kas už prieš susilaikė, mano nuomonė aiškiai persvara atmesta, aštuntasis už prieš susilaikė atmesta. Ne, atsiprašau, sako pirmininkė, patvirtinta. Vis tik tai pasitikrinkime, nebesu tikra. Balsuojame dėl užimtumo komiteto aštuntojo pasiūlymo. Balsuokime elektroniniu būdu. Baigiame. Atmesta, iš tikrųjų atmesta. 32 balsais. Devintasis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. 14. Taip pat turime dalis keletas. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Antroji dalis už prieš, susilaikė, atmesta. 15 už, prieš, susilaikė, atmesta. 16 už, prieš, susilaikė, atmesta. Kitas 19, kas už, prieš, nežinau, reikia pasitikrinti. Balsuokime. 23 prieš, 22 už atmesta. Pereikime prie 21. Kas už prieš e, patvirtinta, 24 atkrenta aplinkos saugos komiteto pasiūlymai, pirmasis pasiūlymas, kas už prieš susilaikė atmesta. Trečiasis, kas už prieš susilaikė atmesta. Toliau penktasis, tai yra atskiras balsavimas. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Kas už penktą pasiūlymą pirmą dalį? Prieš. E, Sulaikė patvirtinta. Ant šeštoj dalis, kas už prieš. Sulaikė priimta. Septintas numeris. E, vėlgi už prieš atmesta. Aštuntasis. E, už prieš. Sulaikė atmesta. Toliau dešimtasis numeris. Sakykit, mes balsuojame tik dėl pirmosios dalies, pagal atskirą balsavimą, taigi dešimtasis numeris pirma dalis, kas už prieš sulaikė atmestą. E, toliau tryliktasis už prieš atmestą, e, keturioliktasis už prieš. Man atrodo patvirtinome, bet gal Gal pasitikslinkime dėl 14. EPP mano, kad jeigu jie balsuoja prieš, tai reikėtų atmesti, bet ne visada taip įvyksta. Deja, sakyčiau, atmesta 23 balsai prieš 21. 15. Kas už? Prieš susilaikė, atmestam. Tada periname prie 17. Vėlgi atskiras balsavimas. Balsuojame tik dėl pirmosios dalies. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dabar 19. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Įtre numeris vienas. E, už pirmą dalį balsuojame atskirai, kas už prieš sulaikė atmestą. Antrasis numeris, vėl atskiras balsavimas. Balsuojame tik dėl antrosios dalies. Antroji dalis, taigi kas už prieš sulaikė atmestą. Trys, kas už prieš sulaikė atmestą. Penki už prieš sulaikė, nežinau, dėl penktojo pasitikrinkime elektroniškai. Atmesta. Vieno balso persvara. Perinam prie septintojo punkto. E, kas už prieš sulaikė atmestą. Aštuntasis numeris už prieš sulaikė atmestą. Devintas už prieš sulaikę patvirtinta, 11 už prieš sulaikę e, pastikriname dėl 11. Pradėm balsuoti. Atmesta 29 balsai prieš 16. Toliau 13 numeris. Kas už, kas prieš. Sulaikė atmesta. Toliau 16 už, prieš, sulaikė, atmesta. 17 už, prieš, sulaikė, atmesta. 18 už, prieš. Na patikrinkime dėl sako 18. Elektroninis balsavimas dėl 18. Pradedame. Atmesta 23 prieš 21. Toliau transporto ir turizmo komitetas e, numeris 1. Kas už, kas prieš. Sulaikė atmesta. 2. Už prieš. Sulaikė. Patvirtinta. 3. E, už prieš. Sulaikė. Atmesta. 6. Už prieš. Sulaikė. Atmesta. 9. Už prieš. Sulaikė. Atmesta. 11 už, prieš, sulaikė, patvirtinta, 12 už, 12, atsiprašau, 12 su žodiniais pakeitimais. Taigi, kas už, kas prieš, sulaikė, atmesta. 13 numeris, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. 14 už, prieš, sulaikė, atmesta. 15. Už, prieš. Gal pasitikrinkime greitai dėl 15 pradėjome balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta 27 balsai prieš 18. Taigi elektroninis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Pradėjome balsavimą. Balsavimas baigtas. 40 prieš vieną balsą, vienas žmogus neigiamai nusiteikė šiandien viską atmetinė. Taigi sveikinu. Aš jaučiuosi šiek tiek suglumas, tikiuosi, kad ne jūs, Lambertai, ten esate tas negatyvus asmo. Gerai, pername prie Marija Teresė Sančia Šmit e, pranešimo dėl e, trečio tikslo, e, iššūkis teritoriniam bendradarbiavimui. Taip pat balsavimas nebus lengvas. E, ir galbūt galėtumėte. Pradėti iš karto balsavimą. Dabar balsuojame, mėly kolegos, balsuojame. Balsuojame. Pakeitimas numeris vienas, kas už, prieš, sulaikė patvirtinta. Antrasis, už, prieš, sulaikė patvirtinta. Trys, uh, už, prieš, susilaikė patvirtinta, ketvirtasis už, prieš, susilaikė patvirtinta, penktasis pakeitimas e, su žodiniu pakeitimu. Jeigu nieks neprieštarauja, tai balsuosime už pakeitimą, e, už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad patvirtiname. Jeigu niekas neužprotestuoja, tai mes jį patvirtiname. Toliau septintasis už, prieš sulaikė patvirtinta. Devintasis už prieš sulaikė patvirtinta. Dešimtasis už prieš sulaikė patvirtinta. Vienuoliktasis už prieš sulaikė patvirtinta. Toliau 14 mes balsuojame skirai. Pirmoji dalis, kas už, prieš sulaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. Toliau 15. Už, prieš, sulaikė, atmesta. 16. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 17. Už, prieš. Gal pasitikrinkime. Pradame balsavimą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 28 balsai prieš 13. 18. Kas už? Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. Kompromisas 4. Už. Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. Toliau 20. Už. Prieš. Laikė. Atmesta. 21. Už. Prieš sulaikė, 22 už prieš sulaikė patvirtinta, 23 už prieš sulaikė, man atrodo atmesta, 24 už prieš sulaikė patvirtinta, 25 už prieš sulaikė patvirtinta, 26 už prieš sulaikė atmesta. Kiek suprantu, atmestas. Dvidešimt septintasis dabar teikimas balsavimo už, prieš, sulaikė, atmesta. 28 už, prieš, sulaikė, patvirtinta, 29 už prieš sulaikė atmestą, tai yra patvirtinta, 30 e, patvirtinta, 31 už prieš sulaikė atmestą. 32 atskiras balsavimas, taigi balsuojame už pirmąją dalį, kas už prieš sulaikė patvirtinta, antroji dalis už prieš sulaikė atmestą. 33 už, prieš, sulaikė atmesta, 34 už, prieš, sulaikė patvirtinta, 35 už, prieš, sulaikė patvirtinta, kompromisas numeris 1 už, prieš, sulaikė patvirtinta, kompromisas 2 už, prieš, sulaikė patvirtinta. Tada periname prie trečiojo kompromiso už, prieš sulaikė patvirtinta. Toliau 53 e, už prieš sulaikė patvirtinta. 54 už prieš sulaikė patvirtinta. 56 su žodiniais pakeitimais. Jeigu niekas neprieštaruoja, balsuojame su pakeitimais. Taigi už prieš sulaikė patvirtinta. 57 už prieš sulaikė patvirtinta. Balsuojame dėl 65-ojo, atskiras balsavimas. Teisingai, ne? Taigi balsuojame dėl pirmosios dalies už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė. Atmesta. 66-asis už, prieš, susilaikė. Atmesta. 67-asis 3 dalis turime, balsuojame atskirai. Pirmoji dalis už, prieš, sulaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, atmesta. E, trečioji dalis už, prieš, sulaikė patvirtinta. 68 už, prieš, sulaikė patvirtinta, 69 už, prieš, sulaikė patvirtinta, 70 už, prieš, sulaikė patvirtinta, 71 už, prieš sulaikė patvirtinta, 72 už, prieš sulaikė patvirtinta, 73 už, prieš susilaikė patvirtinta, 74 už, prieš sulaikė patvirtinta, 75 už, prieš sulaikė patvirtinta, 76 už, prieš sulaikė patvirtinta, 77 su žodiniu pakeitimu, niekas to neprie, neprieštaroja, taigi balsavim už 77 už, prieš sakė patvirtinta, 78 už prieš e, sakė patvirtinta, 79 už prieš laikė patvirtinta, 80 uh, e, e, atmestas, 81 už prieš laikė patvirtinta, 82 čia vėl atskiras balsavimas, balsuojame dėl pirmos dalies, kas už prieš Slaikė patvirtinta. Antroji dalis už prieš sulaikė atmestą. 83 už prieš sulaikė patvirtinta. 85 už prieš sulaikė patvirtinta. 86 neturime čia didelio balsuoti, toliau 87 už prieš sulaikė. Atsiprašau. Atsiprašau, man priminė, kad dėl 84 taip pat turėjome balsuoti. Taigi dabar balsuojam, atsiprašau kolegos, šiek tiek šokame atgal. 84 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tai dabar grįžtame prie, prie 87. Už, prieš, sulaikė, patvirtinta, 88 už, prieš sulaikė, patvirtinta, 89 už, prieš sulaikė, patvirtinta, 90 už, prieš sulaikė, patvirtinta, 91 už, prieš sulaikė, patvirtinta, 92 už, prieš sulaikė, patvirtinta, 93 už, prieš sulaikė, patvirtinta, 94 už, prieš sulaikė, patvirtinta, 95 už, prieš sulaikė, patvirtinta, 95 už, prieš sulaikė, patvirtinta, 96 e, už prieš sulaikę patvirtinta, 99 e, už prieš sulaikė patvirtinta, šimtasis e, už prieš sulaikė patvirtinta, šimtas pirmasis e, už prieš. Nežinau, patikrinkime, šimtas pirmasis, balsuojame dėl šimto pirmojo punkto. E, Balsavimas baigtas. Patvirtintas, patvirtintas didžiąją balsų daugumą. Toliau. 102 už prieš sulaikė atmestą. 103 už prieš sulaikė patvirtinta. 104 už prieš sulaikė patvirtinta. 105 už prieš sulaikė patvirtinta, 106 už, prieš sulaikė patvirtinta, 107 su žodiniu pakeitimu. Jeigu niekas neprotestuoja, tai balsuojame dėl pakeisto 107 punkto už, prieš sulaikė patvirtinta. 108 už, prieš sulaikė patvirtinta, 110 už, prieš sulaikė patvirtinta, 111 už, prieš sulaikė patvirtinta, Šeštasis kompromisas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 121 už, prieš, Sulaikymas patvirtinta. 122 už prieš sulaikę patvirtinta. 122 už prieš sulaikę patvirtinta. 124 e, už prieš sulaikė patvirtinta, 125 už prieš sulaikė atmesta, 126 už prieš sulaikė e, patvirtinta, 129 už prieš sulaikė patvirtinta, 130 už prieš sulaikė patvirtinta, 133 už prieš sulaikė patvirtinta. 134 su žodiniu pakeitimu. Jeigu niekas neprotestuoja, tai balsuojame su pakeitimu. Taigi 134 e, e, už, prieš patvirtinta, 131 patvirtinta, 132 už, prieš laikė patvirtinta. Ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 45 balsais prieš vieną. Sveikinu. Dabar peisime prie pono Matulos nuomonės, kadangi 15 klausimas atidėtas pabaigai. Taigi balsuojame dėl pono Matulos dokumento. Okay, so we go for Josip Matula, um, and that's a simple vote. Uh... Balsuojame dėl Josip Matulos dokumento. Uh, ketvirtasis pakeitimas už prieš, sulaikė, patvirtinta. Toliau yra konstruojamasis dalis, preambulė, trys dalis, pirmoji, patvirtinta, antroji už prieš sulaikė patvirtinta, trečioji už prieš sulaikė e, patvirtinta, balsuojame už visą dokumentą. Palaukit, dabar pradedam balsuoti.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 afternoon. Uh, dear colleagues, uh, especially coordinators, if you could just listen. Gerbėmieji, ypatingai koordinatoriai, paklausykite, jeigu galite šiam balsavimui. Atkreipkite dėmesį į tą faktą, kad jeigu 10.42 pakeitimai nebėra susiję, taigi balsuosime dėl abiejų atskirai, nepriklausom to, koks bus balsavimo rezultatas dėl 10. Toks yra pakeitimas. Taigi, Kaip sakiau, 42 netkrinta, jeigu mes patvirtinsime 10. Ar visiems aišku? Tada pradėm balsuoti nuo kompromiso 3. Už prieš sulaikė patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas už prieš sulaikė patvirtinta. Penktasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas šeštasis už prieš susilaikė patvirtinta. Toliau dešimtasis pakeitimas už prieš sulaikė patvirtinta, 42 e, už prieš sulaikė patvirtinta, 11 pakeitimas už prieš sulaikė patvirtinta, 12 už prieš sulaikė patvirtinta, kompromisas 7 už prieš sulaikė patvirtinta, 8 kompromisas už prieš sulaikė patvirtinta, toliau 47 už prieš sulaikė patvirtinta, 15 už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 49 už, prieš, e, sulaikė, atmesta. 9 kompromisas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 51 už, prieš, sulaikė, atmesta. 17 už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 52 už, prieš sulaikė. Atmesta, atsiprašau. 18 už prieš sulaikė. Patvirtinta. 53 už prieš sulaikė. Patvirtinta. 19 už prieš sulaikė. Patvirtinta. Dėl 20 nebalsuojame. 56 už prieš sulaikė. Atmesta. Toliau pirmasis už prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis e, už prieš susilaikė patvirtinta. 21 už prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas pirmasis už prieš susilaikė patvirtinta. Ir e, ketvirtasis pakeitimas už prieš e, patvirtinta. 26 už prieš susilaikė patvirtinta. 27 už prieš susilaikė patvirtinta. 28 čia yra su žodiniu pakeitimu. Jeigu niekas neprieštaroja, tai balsuojame su pakeitimu. Kas už prieš sulaikė patvirtinta, kompromisas numeris 2. Už prieš uh, patvirtinta. Toliau 31 už prieš sulaikė atmesta. 32 už prieš sulaikė atmesta. 5 už prieš sulaikė patvirtinta. Ir galtinis elektroninis balsavimas. Pradėm balsuoti. Palaukit, dar nebaigiau. Dabar jau, dabar jau balsavimas baigtas. 43 balsai prieš vieną. Patvirtinam. Dabar balsuojame dėl 18 punkto. E, Hübner ataskaitė dėl inovacinės Europos, inovacijų sąjungos, atsiprašau. E, ir dėl pirmojo patvirtinta. Toliau trečias pakeitimas už prieš sulaikė patvirtinta, ketvirtasis už prieš susilaikė e, priimtas, penktasis už prieš susilaikė patvirtinta, e, šeštasis už prieš susilaikė atmesta, e, septintasis už prieš susilaikė patvirtinta, aštuntasis už prieš susilaikė patvirtinta, devintasis už prieš susilaikė patvirtinta, vienuoliktasis uh, už prieš susilaikė patvirtinta, 12 už prieš sulaikė priimta, 13 e, už prieš sulaikė patvirtinta, 15 už prieš sulaikė patvirtinta, 16 už prieš sulaikė patvirtinta, kompromisas pirmasis e, už prieš sulaikė patvirtinta, 18 punktas e, už prieš sulaikė patvirtinta, 19 už prieš sulaikė e, patvirtinta, 20 už prieš sulaikė patvirtinta, 21 už prieš susilaikė patvirtinta, 23 už prieš susilaikė patvirtinta, 24 už prieš susilaikė atmesta, 25 už prieš susilaikė. Man atrodo, kad atmesta. 26 už prieš susilaikė patvirtinta, 27 e, už prieš susilaikė atmesta. 28 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 29 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 30 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 31 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 38 pakeitimas už, prieš. Palaukit, 38 dar kartą. Už, prieš, susilaikė atmesta, 39 už prieš susilaikė patvirtinta, 40 už prieš susilaikė patvirtinta, 42 už prieš susilaikė patvirtinta, balsuojame dėl viso dokumento elektroniškai, balsavimas prasideda. So what do we vote now? Last one. Which is Gaia? Yeah. Which is where? Point which? Taigi balsavimas baigtas, 41 balsas prieš vieną. Na ir, mėly kolegos, e, paskutinis balsavimas dėl Jens Geir e, pranešimo, dėl biudžeto vykdymo. Pane Lambert, pirmininkė, ačiū. Pone pirmininkė, man susidaro įspūdis, kad dėl dešimto pakeitimo reiktų balsuoti atskirai, nes jis nesutampa su kompromisu, taigi prašyčiau atskiro balsavimo dėl dešimto pakeitimo. Mėly kolegos, noriu paskelbti, kad atsimtas pirmas pakeitimas, o dešimtasis gerai, dėl dešimto balsuosime atskirai jis nebus siejamas su kompromisu. Taigi dabar pradedame balsavimą. Nuo antrojo pakeitimo, kas už prieš sulaikė, patvirtinta. Trečiasis už prieš sulaikė, patvirtinta. Ketvirtasis už prieš sulaikė, patvirtintas. Penktasis už prieš sulaikė, patvirtinta. Kompromisas pirmasis už prieš sulaikė, patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas už prieš Atsiprašau, ne visada suprantu, kada jūs kaip kelti rankas, taigi pasitikinkime elektroniškai. Pradame balsuoti. Balsavimas baigtas. 28 už, taigi patvirtiname. Na ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradėm balsuoti. Balsavimas baigtas. 43 už, niekas prieš, du susilaikė, taigi sveikinu. Mes baigėme balsavimą. Mėly kolegos, visiems labai dėkoju. Ir dabar toliau periname prie kito paskutinio darbo tvarkės punkto, kuris yra klausimai dėl ateities sanglaudos politikos.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 Gerbiami kolegos, prašom sėsti. Um, like to... Gerbiami kolegos, norėčiau, kad jau pradėtume darbą viešai svarstymą pradėkime, taigi prašyčiau visų sėsti. E, iš tikrųjų dabar turiu garsiau kalbėti negu tie, kurie kalba telefonu, labai sudėtinga man. Pradedame viešai svarstymą apie sanglaudos politikos ateitį. Esame pasikvietę keturis ekspertus, kurie atstovauja skirtingiems suinteresuotiems asmenėms, e, atstovauja skirtingoms sritims, turime mokslininkų atstovų, vyriausybės atstovų, e, vietos regioninių bendruomenių atstovų, taip pat nutolusių jūrų regionų atstovę. E, išklausysime pasisakymus, paprašys, taip pat pateiksime klausimus savo svečiams, kurie mūsų nuomonė būtų svarbus. Pabandysime praplėsti mūsų supratimą apie tai, kas vyksta vietoje, apie tai, kaip akademinė bendruomenė žiūri komisijos pasiūlymus dėl ateities, pažiūrėsime. Ir Nikolas Martin, e, regionų generalinio direktorato direktoriaus pavaduotojas pas mus lankosi taip pat. Bet dabar be tolesnių įžangų kviečiu Jaceką Šlechtą, kuris atstovauja Varšuvos ekonomikos mokyklai. Pasisakyti jis dirbo vyriausybės e, regionės politikos srityje daug metų. Prašyčiau, kad kalbėtojai neviršytų dešimties minučių ir e, tada pasiliksime laiko klausimams iš salės. Pirmajam, kaip sakiau, suteikiu žodį profesoriui Jacekui iš Lechtai pradėti diskusijai. Dėkuoju. Ponios ir ponai, kaip sakė profesorė Hübner, turiu tik dešimt minučių, kad išaiškinčiau jums visą esmę. Manau, kad lūkesčiai dėl sanglaudos politikos visą laiką auga. Tikimasi, kad ji mums pradės įgyvendinti strategiją Europą 2020, kad ji leis padidinti konkurencigumą ES pasaulyje. Taip pat atsiranda kit tas aspektas teritorinis, ne tik ekonominis, socialinis ir tikimasi, kad sanglaudos politika padės mums veikti ne tik šalių, bet ir regionų lygmenių. Europos mokesčių mokėtojų pinigai yra naudojami ir vis reikia užtikrinti gerą kokybę viešųjų intervencijų, reikia siekti padidinti makroekonominį stabilumą ir dar šią politiką siekiama uh, ap, apžvelgti vystimos regioninį aspektą. Ar ta politika yra vientisa? Ne. Lūkesčiai yra nepaprastai dideli, tačiau Taip pat galima sakyti, kad e, ji yra teisinga, ta politika skiriama jai vienas trešdalis ES biudžeto ir mokesčių mokėtojai turėtų matyti rezultatą. Ir jeigu kas nors nepavyks, tai bus sakoma, kad Europa iki 20 metų nepasieks užsibrieštų tikslų. Dėl to mes turime daryti viską, ką galime. Dėl programavimo Jūs tikriausiai matote, kad nuo vieno prie kito programavimo laikotarpio pereidami keičiame visiškai e, savo programas. Pavyzdžiui, 2006 metams buvo sistema taikoma viena, paskui vėl visiškai pasikeitė viskas ir naujam laikotarpiui e, taip pat pritaikysime naują sistemą. Kas yra realu, kas nerealu? Egzistuoja daug sektorių, kur galime imtis veiksmus ir daug ką pasiekti. Mūsų regionai yra labai įvairūs, ekonominės struktūros išsivystimo lygio požiūrių, egzistuoja kai kur e, kliūtis vystimuisi. E, ir taip pat reikia nepamiršti tematinės koncentracijos, tai svarbu, reikia mechanizmo, kuris leistų sumažinti intervencijų sritis, nes dabar lėšos labai mažomis dalimis paskirstomos e, įvairioms sritims. Intervencijų sudėtingumas. Aš labai vertinu bendros strateginės sistemos mintį. Ji turėtų apimti ne tik sanglaudos politikos lėšas, bet ir kitų fondų lėšas. Reikėtų geriau integruoti ES žemės ūkio fondo kaimo vystimosi aspektai į sanglaudos politiką. Kontraktų su šalimis gavėjomis sistemoje. Ta reikia daryti. Mes taip pat turėtume grįžti prie e, regioninių programų veikimo pagal finansavimą iš daugelio fondų. Jeigu mes kalbėsime apie sanglaudos politikos veiksmingumą, tai pasakysiu, kad mums gerai sekasi vertinti išleistas lėšas, bet esame labai silpni įvertindami produktus. Esame labai silpni matydami rezultatus ir beveik nieko negalime pasakyti apie poveikį Mano nuomonė reikėtų skirti daugiau išteklių pagrindų programoms ir panašiai, kad galėtume geriau įvertinti rezultatus ir poveikį. Valstybėms narėms iškyla tokia problema e, kaip užtikrinti ryšį tarp nacionalinių reformų programų ir investicijų partnerysčių. Reikia kur kas geresnį ryšį užtikrinti negu kad dabar. ES lygmenių žiūrima į rezultatus, bet tai yra gana keista, nes pasitelkiami gana paprasti rodikliai. Mano nuomonė, reikėtų pirmiausiai galvoti apie valstybių narių lygmenį. Tai yra esminės svarbos aspektas turime pabandyti įvertinti ką nors paprasto, pavyzdžiui, kiek lėšų buvo sėkmingai įgyvendinta. E, N plus 2 ir N plus 3 e, formulės yra gana prieštaringos taip pat, kadangi valstybės narės ir regionai yra spaudžiami pasirinkti paprastesnius projektus, o tikslas yra užtikrinti didesnį e, politikos veiksmingumą. Taigi šios formulės nėra labai geros, ypač sanglaudos fondo kontekste. Programavimo kokybė. Reikėtų peržiūrėti programavimą, pasirinkti kitus prioritetus, taip pat e, siekti įgyven, e, įvertinti rezultatus, poveikį, tokiu būdu siekti rezultato. Reikėtų taip pat galvoti apie būtinus finansinius išteklius. Labai dažnai mes pamirštame egzistuojančius reglamentus ir institucinę sąrangą. Vertinimo pastangos yra labai geras dalykas, reikia pasitelkti ex ante vertinimą ir tam reikia tam tikrų būtinų sąlygų. Paprastai rezultatai paaiškėja per uh, vėlai, kad būtų galima pasinaudoti dabartiniu programavimo laikotarpiu. Turime Lenkijoje puikų vertinimą ketvirtųjų, šeštųjų metų laikotarpiui. Galime e, taikyti tai programams po 2014 metų. Toliau novatoriškumas ir lankstumas. Lankstumas yra labai gerai tačiau reikia užtikrinti stabilumą taisyklių Tai turi būti pagrindinių principų. Jeigu galvojame apie tai, kad yra būtina įgyvendinti novatoriškus projektus ir mintis, tai galbūt galėtume grįžti prie priemonės, kuri egzistavo per du programavimo laikotarpius 94-99 ir 2000-2006 metais. Tai buvo e, inovacinių veiksmų priemonė. Ir net neskiriant labai daug lėšų, ši priemonė suvaidino labai gerą vaidmenį. Aš nekalbėsiu apie sąlygiškumą, tai yra kito pasisakymo tema, bet pasakysiu tik tai, kad yra labai keista tai, kad mes siekėme pasinaudoti sanglaudos politiką siekdami makroekonomikos tikslų. Tai vargiai įmanoma padaryti. Rodikliai turi būti siejami su didesniais programavimo pajėgumais įgyvendant skirtingas priemonės, reikia nepamiršti, kaip svarbus yra supaprastinimas. Mūsų modelis tampa vis sudėtingesniu, e, dėl, kadangi didėja sandorių, iš sąnaudos e, greitis netoks didelis. Dar pasakysiu, kad aš turėjau galimybių kalbėti su labai protingai žmonėmis, kurie dirba šioje srityje, tai yra su Džonu Butleriu, Barka, Bretliu, taip pat e, ponė Jubner, Olbrichtu ir Zalieskiu, kolegomis iš Lenkijos. E, dėkoju, kad e, jie išklausė manęs, o jeigu kas norite susisiekti, tai m, apačioje skaidrės buvo mano elektroninio pašto adresas pasižymėkite jį. Labai ačiū profesoriui už įdomų pasisakymą. Toliau suteiksiu žodį ponui Jūsi Ililakti, e, ekonomikos ir užimtumo ministerijos regioninio e, vystimosi departamento direktoriui iš Suomijos. Prašom žodis jums. E, Labai ačiū už pakvietimą sudalyvauti šiuose diskusijose, informuoti apie mūsų požiūrį į tą sąlygiškumą. E, mes, kaip žinote, Suomijoje dažniausiai orientuojamės į praktinį požiūrį, o ne į teoriją ir šio požiūriu aš pasistengsiu šį labai sudėtingą saligiškumo klausimą būtent ir vertinti iš praktinių pozicijų. Taigi mes palaikome e, saligiškumą. E, mūsų vyriausybė pasirinko tokią politinę liniją ir e, tai buvo taip pat pateikta rašte parlamentui kad iš tikrųjų sanglaudos finansavimas turi būti siejamas su struktūrinėmis reformomis. Tai turi būti viena iš sąlygų. Na ir kai mes kalbame apie sanglaudos politiką, kurios uh, tikslas yra mobilizuoti visų regionų bei valstybių narių ekonominį potencialą, sustiprinti bendrą Europos uh, konkurencingumą globalizuotame pasaulyje ir sureaguoti į uh, įvairiausius naujus iššūkius. E, Saligiškumas reiškia, kad praktiškai visos priemonės e, yra orientuotos į sanglos politikos e, veiksmingumo užtikrinimą tiek taikant ekspos, tiek eksantį mechanizmus. Na ir turiu pabrėžti, kad mes jau dabar turime daug praktinių E, e, sąlygiškumo ir besąlygų mūsų politikoje, sanglus politikoje, taigi ši tema nėra nauja. Gal tik tai situacija yra šiek tiek nauja, kai rengiamės ateinančiam laikotarpiu. Mes e, reikalavome praktiškai pritaikomų e, mechanizmų ir metodų, kurie leistų įgyveninti praktiškai šitą sąlygiškumą. Ir čia mūsų požiūrių, mūsų požiūris gana panašus į profesorius Sadlos, kad yra tam tikrų rizikų, tam tikrų pavojų, e, jeigu mes sukomplikuosime sistemą ir įtrauksime kažkokią naują administracinį lygmenį be aiškios pridėtinės vertės ir be aiškios paaiškinimo. Mes manome, kad reikėtų viską kaip tik kuo labiau supaprastinti, padaryti veiksmingiau, efektyviau, o ne komplikuoti. Viena iš svarbiausių sąlygų dabartinės anglodos politikoje yra siejama su Lisabono strategija orientuota į augimą ir darbo vietų kūrimą. Ir mes matome daug įvairių lygmenų horizontalus koordinavimas, horizontalus koordinavimo reikalavimai yra labai sudėtingi, sistema yra per daug sudėtinga. Ir nemanau, kad reikėtų laikytis ir toliau tokios struktūros. Ir vis dėlto Lisabono strategija buvo neblogas atskaitos taškas derinant sanglaudos politiką E, su kitom ES politikom, kurios orientuotos į ekonominį vystimąsi ir užimtumo skatinimą. Mes taip pat turime kitų saligiškumų M e, e, plus 2, M plus 3 taisyklė. Tai yra labai kietos sąlygos siejamos su finansinė vadyba. Na ir taip pat yra kitų, sakykime, tai praktinių tokių sąlygiškumo mechanizmų. Kitam laikotarpiu mes jau esame sutarę dėl Europos strategijos 2020 metam įgyvendinimo, tai bus, na, be nepagrindinė sąlyga e, ateities veiksmams komisijos pasiūlyme dėl teminės koncentracijos ir pasiūlymų dėl tam tikro lankstumo E, regionams bei valstybėm narėm. Mes taip pat turime e, pasiūlymų dėl e, vystimosi kontraktų, kuriuos turėtų pasirašyti komisija ir valstybės narės. Na ir štai matote Europos strategiją 2020, kurią jūs labai gerai žinote. Tai yra išmanusis augimas, tvarus augimas, įtraukiantis augimas. Mes Suomijoje manome, kad ši strategija labai gerai atitinka Suomijos sąlygas. Mes iš tikrųjų e, susidurime su daugybė iššūkių, situacija yra gana sudėtinga po ekonomikos e, sulėtėjimo. E, per metus pradame 8 procentus BVP augimo punktų. Tačiau mes manome, kad šitie europiniai planai mm, lygiai taip patinka ir kitom valstybėm, taigi yra, mm, visa tai yra gera bendra strategija. Ir mes turime pasiūlymų, idėjų bei planų, kuriuos išdėstė komisija, kaip reikėtų stiprinti šitą saligiškumą e, įvairiais būdais. Komisijos idėjos yra išdėstytos čia. Tai yra keturios pagrindinės e, nuostatų kategorijos - makroekonominės saligiškumai. E, manau, kad e, tai reikėtų palikti e, spręsti komisijai ir atsakingam komisarui, ponai Olivėjim. Toliau yra kiti pasiūlymai dėl aksantę e, saligiškumo, tai būtų savotiška e, E, reguliacinė, strateginė, infrastruktūrinė ir institucinė e, sąlygus rytis. Ir čia iš tikrųjų matome labai sudėtingą eksantį vertinimų sistemą, iš ankstinių vertinimų sistemą, taip pat ekspost arba jau e, vėlesnių patikrinimų, ar sąlygos buvo laikamasi. Na, iš tikrųjų, šioje srityje mes manome, kad našta yra gana sunki. Turbūt daugiau vertėtų akcentuoti institucijų ir administracinė regionų gebėjimo problema, o ne šius dalykus. Toliau mes turime pasiūlymų dėl e, rezultatų saligiškumo. Na, man buvo malonu išgirsti, kad e, profesorius e, Slapnas e, taip pat e, apie tai užsiminė ir sutinka su šia idėja. Mes be abejo nesame prieš tai, kad būtų pateikti kažkokie tai paprasti objektyvūs indikatoriai, bet ne per daug sudėtingas mechanizmas ir galų galės struktūrinė reformos sąlygiškumas vėlgi. Tai turėtų būti privalomas sąlygos nacionalinių reformų programuose ir e, vykdančių programų stebėsena. Taigi grįžtame prie praktinės, praktinių sąlygų, kurias mes rengėme. Manome, kad turėtumėm sukurti bendrą struktūrą sanglaudos politikai gyveninti, kuri savaime duotų gerų rezultatų, būtų veiksminga. Ir matome keletą punktų, keletą aspektų, kurie būtent ir bus aktualūs ateities sanglos politikoje. Be abejo, tai yra pirmiausiai ES strategija 2020. Tai būtų savočkas orientyras, savočkas vadovas, kuris visą laiką primins mums, kad reikia išlaikyti pusiausvyrą tarp viena vertus supaprastinimo, kita vertus e, komplikacijų. Mums nereikia tolesnio sudėtingėjimo, kaip tik galbūt reikia supaprastinti tolesnę politinę struktūrą. Mes norėtumėm grįžti prie patirties sukauptos dirbant su daugybiniais fondais vieno fondo principas mūsų akimis nepasiteisino ir reikėtų turbūt vis dėlto grįžti prie daugelio fondų, nors be abejo valstybėse narėse nuomonės šio klausimo yra gana įvairios, regionai taip pat laikosi skirtingų nuomonių, bet mes manome taip. Centralizavimo, decentralizavimo klausimai. Mes manome, kad e, turėtų būti viena centralizuota anglos politika ir galbūt daugiau vaidmens reikėtų skirti. Komisijai. Kita vertus, mes sakytumėm, kad reikėtų rinktis kitą kryptį ir daugiau dėmesio skirti regioniniam vystimui. Tai yra savočka paradigma, kurią siūlo ACD ir ponas Parka savo garsiame pranešime. Toliau Be abejo, mums reikia tobulesnio įvertinimo reikalavimų. Na ir mes tam pritarėme. Paskutinis punktas, ką norėčiau pabrėžti, tai yra labai svarbu, kad būtų užtikrintas na, tikras, realus bendras finansavimas. Jis jau savaime prisideda prie priemonių veiksmingumo. Jeigu mes visose lygmenyse prisimsime tam tikrus įsipareigojimus, tam tikrą atsakomybę dėl finansavimo. Taigi mes siūlytumėm, kad siūlytumėm, kad maksimalus europinis finansavimas ateityje neviršytų 75 procentų. Taigi apibendrinant, mes palaikome visas idėjas, kurios yra skirtos padidinti sanglus politikos efektyvumui. Ir iš principo palaikome bendrąją ateities anglos politikos e, struktūrą. Instituciniai gebėjimai yra vienas iš kertinių klausimų. Na ir e, naujos įvairios idėjas susijusios su sąlygiškumu turėtų būti labai aiškiai apibriešta ir pirmiausiai tos dalykus reikėtų išmėginti praktikoje prieš įtraukiant į kažkokias tai oficialias taisyklės, e, nustatant naujo tipo sąlygas. Mes manome, kad metodikos klausimas čia yra labai svarbus. Visi sutinka, kad daugiau reikėtų kelti sąlygų, tačiau kila klausimas, kokie būtų metodai, kur leistų tas sąlygas e, įgyventi praktikoje. Dar galų gale pozityvios iniciatyvos, pozityvios skatinimo priemonės Kaip jau minėjau, mes manome, kad e, kartais jos gali būti e, neproduktyvios, jeigu mes apdovanosime ar paskatinsime kažkaip tai šimtus programų. E, kitos iš jų gali skirtis pagal savo kokybę. Na ir turbūt mm, nevertėtų pritarti tokiai idėjai. Taigi, apibendindamas noriu pasakyti, kad mums reikia diskusijų ir pasirengimų. Reikia, kad bendradarbiautų komisija, valstybės narės ir Europos parlamentas. Na ir man labai malonu, kad e, regio komitetas ėmėsi labai aktyvaus vaidmens e, rengintis naujam programavimo laikotarpiu. Ačiū. Indeed, e, Labai ačiū ponui Ililatį. Periname prie trečiosios temos - vystimasis ir investicinės partnerysčių sutartys, naujos sąlygiškumo sąlygos ir daugias loksnė vyriausybė, e, vietos ir regionų valdžios atstovų nuomonė. Kalbės ponė Angelika Potmiugelė, e, Europos E, regionų ir savivaldybių tarybos nariai. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėt mane į šį renginį ir suteikėt man galimybę pristatyti e, Europos regionų tarybos požiūrį į šią temą. Norėčiau trumpai pasakyti, kad mūsų organizacija yra tarsi tokia skėtinė organizacija, kuri jungia nacionalinės, nacionalinės regionų atstovybės. Ir dėl šiomis trimis temomis norėčiau pasakyti tokį dalyką. Dėl investicijų partnerystės vystimo mes esame už tokią partnerystę, už tokias sutartis, tačiau mes esame už tai, kad tokios sutartys būtų pasirašomos ne tik tarp ES ir valstybių narių, bet kad e, būtų įtraukti regionai ir savivaldos organai, nes visiems yra žinoma tai, kad būtent tas ligmuo, kuris, e, kuris yra e, susijęs su sprendimų poveikiu jaučiasi e, labai angažuotas, kai reikia priimti sprendimus, o ne tik tai, kai juos reikia vykdyti. Vietos ligmens vystimas yra esminis prioritetas, todėl yra labai svarbu įtraukti į aktyvę veiklą vietos lygmenį. Taip pat norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad e, jau pasitvirtino, kad um, integruotas požiūris yra labai svarbus. Ir būtent tas integruotas požiūris reiškia, kad yra įtraukiami įvairūs veikėjai tiek iš vertikalaus, tiek ir iš horizontalaus ligmens, ypač kalbant apie tarp šakinį bendradarbiavimą. Mums yra labai svarbu, kad mes ne tik koncentruotumėmės į miesto teritorijas ir jų bendradarbiavimą, bet taip pat ir į miesto bei kaimo teritorijų bendradarbiavimą ir kaimo plėtrą. Ir taip pat atkreiptume dėmesį į funkcinės teritorijas, nesvarbu, ar tai yra grinai miesto ar grinai kaimo teritorijos. Mums susirūpinimą kelia e, tai, kad e, E, diskutuojant apie bendrą struktūrinę politiką ir bendrą žemės ūkio politiką, yra pamiršta. E, e, kaimo teritorijos yra siejamos tik su žemės ūkiu ir jos yra pamirštamos, kai yra kalbama apskritai apie jų vystimą, regionų vystimą. Dėl kelių ligmenų valdymo norėčiau pasakyti, kad iš vienos pusės mes tarsi tam ir pritarėme, tačiau mums susirūpinimą kelia tai, kad, kad kol kas tai lieka tik žodžiai ir praktikoje tai nėra įgyvendinama ir mes tikimės, kad įsigaliaus Lisabono sutarčiai įvyks tam tikrų pokyčių ir manau, kad mes čia turime uh, pasirinkti e, tokį požiūrį, kurį mes e, greičiau apibūdintume taip, kad valdymas partnerystėje, tai yra tokiu būdu būtų e, susieti regionai ir būtų sukurta hierarchinė sistema valdymas partnerystėje yra labai rimta iniciatyva, į ją turėtų būti žiūrima labai rimtai ir į ją reikėtų įtraukti visus veikėjus. Ir visi veikėjai, visi partneriai turėtų įsipareigoti siekti tam tikrų tikslų, taip pat reikia skirti lėšų tų tikslų siekimui ir turėti omenyje, kaip turės atrodyti tas bendradarbiavimas ir siekti pamatuoti kažkaip to bendradarbiavimo rezultatus. Mes tikimės, kad ateities struktūrinių fondų nuostatos įpareigos valstybės narės konkrečiai gyvendinti partnerystės principą ir mes turime to siekti Europos lygmenių, bet taip pat turime susitarti dėl tam tikrų principų, kurie galiotų visose valstybėse narėse, kad būtų siekiama nuoseklaus e, tų principų įgyvendinimo valstybėse narėse. Taip pat reiktų e, užtikrinti, kad vietos ir regionų ligmuo dalyvautų visuose etapuose nuo planavimo iki sprendimo prieimimo ir iki kitų sprendimų įgyvendimo, bei taip pat dalyvautų ir peržiūros ir vertinimo procesuose. Tai, į tai turėtų būti atkreip, tas dėmesys įgyvendinant ir ES 2020 strategiją ir e, esminės iniciatyvas E, kur mūsų manimų taip pat e, labai svarbus turėtų būti partnerystės principas. Toliau dėl saligiškumo pritarčiau prieš mane kalbėjusiems e, kalbėtojams, kurie skeptiškai vertina makroekonomikos saligiškumą. Mes, mes negalime tikėtis, kad tie faktoriai, E, už kuriuos mes neatsakome, darys įtaką regionų vystimuisi. Jeigu tam tikrose sektoriuose nebus įgyvendinti politiniai tikslai, tai tą pajus ir regionai. Jie bus tarsi nubausti už tai. Tačiau mes labai atvirai vertiname saligiškumą, kai yra kalbama apie sanglaudos politikos tikslus. Ir kaip jau minėjau pradžioje, jeigu, mes, jeigu mums pavyktų sutarti, e, susitarti sutarčių principų, sutartise e, nustatyti tam tikrus tikslus ir sąlygas, kuriomis galima būtų įgyvendinti tas, e, e tuos tikslus, tai tuomet mes e, pritartume būtent tokio pobūdžio sąlygiškumui, kuris būtų orientuotas į rezultatus. Ir tai aišku yra susiję e, su tam tikromis pasiekmėmis, jeigu yra pažeidžiam, pažeidžiamas toks principas. Na ir galiausiai šiame kontekste norėčiau paliesti dar vieną dalyką. Mes pritarėme ES 2020 strategijos tikslams, tik tai mums susirūpinimą kelia tokia tendencija, kad Europos sanglaudos politika tarsi tampa pavaldi tom, tai ES 2020 strategijai, nors iš tiesų sanglaudos politika pati jau siekia labai svarbių tikslų, kurie atsispindi ES sutartise. Taigi nepamirškime to ir e, kalbėdami apie 2020 e strategiją, pabrėžkime taip pat ir sanglaudos politikos svarbą. Ačiū. Labai ačiū Jums už įdomų pasisakymą. Toliau kalbės ponė Elenė Marijanu, kuri yra e, periferinių jūrų regionų generalinė, e, konferencijos generalinė sekretorė. Ačiū, ačiū pirmininkai, kad taip gražiai ištarėte mano pavardę. Dėkoju, kad pakvietėte mane nutolusių jūrų regiono konferencijos atstovę pasisakyti per šį svarstymą. Mes e, minėtas temas per klausimą svarstome sąlygiškumo darbo grupėje, e, rengiame sanglaudos politikos reformą, žinome, kokia bus jos esmė ir sieksime, kad ši reforma būtų naudinga nutolusiems jūrų teritorijoms. E, paskelbta Sanglaudos ataskaita, mes pateikėme savo pasiūlymus apie tai, kas yra joje gerai ir ką reikėtų dar kiek pakoreguoti, nes kaip žinia, e, pats sunkiausias dalykas yra detalės. E, teritorinės partnerystės susitarimai yra labai svarbus Taip pat minima ataskaitoje teritorijos, kurios yra nepalankioje padėtyje, geografinė prasme. Turime kalbėti apie įvairias e, sritis, įvairias teritorijas, įtraukiant makro regionus. Tikimės, kad reformuota sąglaudos politika bus pozityvi. Mes daugiau skiriame į tris aspektus, kur reikėtų elgtis labai atsargiai. Pirmiausia, partnerystės sutartys. Aš nekartosiu to, ką pasakė Angelika. Ir labai sunku iš tikrųjų būti paskutiniu kalbėtoju, nes beveik viskas jau pasakyta. Tai aš tik tai apsiribuosiu tais dalykais, kurie dar nebuvo paminėti. Taigi reikia kalbėti apie tikrus partnerystės e, susitarimus ar sutartis, e, kurios apimtų visus partnerius regione, valdžią, ekonominius socialinius partnerius, verslą visus, kurie leistų plėtotis vietos aspektui. Jeigu mes norime sėkmingai įgyvendinti sąglaudos politiką, tai aišku, galime kalbėti apie Lisabonos prioritetus, strategiją 2020, bet jeigu mes neįtrauksime vietoje esančių socialinių ir ekonominių partnerių, tai vargiai ar galėsime įgyvendinti e, šią politiką veiksmingai Iki šiol Risabono strategija buvo tarsi įvairių skaičių pristatymas, e, buvo sakoma, kaip reikia įtraukti partnerius, bet dabar, mano nuomonė, jau atsirado sutarčių galimybė ir jeigu norime padaryti skirtumą, tai tada mums reikia tam tikro teritorinio pakto, reikia teritorinio aspekto, reikia regionų, socialinių, ekonominių partnerių sutelkties, kad būtų galima pasiekti rezultatų vietoje. Mes taip pat turime galvoti, kaip sėkmingiau užtikrinti daugias luoksnį vyriaus, vadovavimą vyriausybę. Tam mums reikia laikytis prioritetų numatytų. Uh, Reikia ir nacionalinio lygio veiksmų, kurie e, atsižvelgtų į socialinio ekonominių partnerių prioritetus. Mums reikia aiškiai viską e, e, surikiuoti, kad vyktų veiksmai dviem kryptimis - iš viršaus į apačią, iš apačios į viršų. Mes nebeturime kartuoti praeities klaidų, turime, pagerin, turime dabar galimybę pagerinti padėtį. Ir kontraktai e, gal tikimės neišlaikys dabartinės padėties. Aišku, mes nenorime revoliucijos, bet jeigu kalbame apie sąlygas ir mes taip darome, tai reikia galvoti uh, apie tai, kokiomis sąlygomis užtikrinti, kad partneriai būtų, kad mes visi kartu veiktume siekdami europietinių e, tikslų, strategijos Europa 2020 tikslų. Aš nebesikartosiu, bet pasakysiu, kad labai gerai yra koncentruotis ties strategija Europa 2020, tai yra Europos lygio e, projektas numatantis finansavimo mechanizmus. Sanglaudos politika yra ekonominės plėtros politika bet jos tikslas taip pat yra sumažinti regionius skirtumus. Ne viskas yra e, susiję tik su strategija Europa 2020 sanglaudos politika užsima daugeliu dalykų ir dabar mes galime pasiekti skirtumus teritorijose. E, Atsiprašau kalbėtoje vertėjų, kadangi kalba per nelį greitai, prisipažįsta, kad tai jos problema. Taigi, Aš tikiu, kad jūs daugmaž supratote mano mintį, nebesikartosiu. Taigi, partnerystės elementas, e, kontrakto elementas rangovų yra labai svarbus, veikime šią linkmę, reikia susijęti per subsidarumo principus visus partnerius. Ir taip pat komisija turėtų tikrinti, ar veikia partnerystės, ar jos veiksmingos. Jeigu tai bus, tai tada mes tik tai visi laimėsime. Uh, iš to. Aš nebekalbėsiu apie daugia sluoksnę vyriausybę, daugia šalės partnerystės. Mes turime galvoti, kaip užsitikrinti ter teritorinį politinį paktą, susitarimą, kuris sutelktų visus partnerius. Dabar salgiškumas. Daug kalbama apie salgiškumą. Aš kartais galvoju, kad mes kalbame apie skirtingus dalykus. Vienas dalykas yra makroekonomikos kondicionalumas. Iš tikrųjų, ar tada šis dalykas priklauso salgiškumui? Egzistuoja įvairių paskatų, bet ar jos tikrai yra tos sąlygos, apie kurias kalbame? Egzistuoja finansinės problemos, kažkokie trūkumai. Reikia telkti veiksmus, kuriais siekiama pagerinti uh, padėtį. Mes žinome apie sanglaudos politikos sąlygiškumą. Nėra tai politika, kurios niekas nekontroliuoja. Atvirkščiai kontroliuojami yra finansiniai elementai. Mes savo teritorijose tampame tarsi vyriausiais audito pareigūnais. Ir net tos kontrolės būna per daug. Bet rezultatai rezultatus galbūt mes mažiau tikriname. Reikėtų juos patikrinti ir siekti juos užtikrinti teritorijose. Tai ar tai yra sąlygos, apie kurias kalbame? Jeigu mes numatome sąlygas, pavyzdžiui, kreipti dėmesį atskiras temas, bandyti apspręsti, apibriežti kai kurias sritis, dėkti struktūrinės reformas, tai yra labai gerai, tada vyks bendrai reforma regionai, nors galbūt nepriskirti jokiai darbo grupiai, kuri užsima sąlygiškumu, teko man tą pasakyti. Mes nesame prisijungę prie nieko, bet mes bandome aiškinti, ką tai reiškia, kuo skirsis ateitis nuo dabartinės padėties ir kaip mes galime e, susijęti partnerius. Mes nebūtinai prieš šios dalykus, mes prieš tikrai esame makroekonominių sankcijų elementą. Regionai e, yra susiję per stabilumo ir augimo paktą, nes egzistuoja instituciniai tam tikri sustarimai šalyse, bet kitais atvejais e, mes e, negalime staiga pamatyti kažko prasidedant visiškai nenumatytai projektai yra dabar gyvendinami, mes turime pagalvoti, kaip išlaikyti tuos žmonės ateityje. Tai ar tos sąlygos bus taikomas tik sanglaudos politikai, ar visiems fondams, ar bus fondai naudojami bendrai, ar visoms šalims bus e, skiriamos sąlygos. Aš kaip suprantu, Junktinė karalystė turi išimties protokolą. Galbūt jums e, Junktinė karalystė tai neturės jokio poveikio, bet kitoms šalims tai turės įtakos. Taigi, ar tai yra Europa? Kyla labai daug klaustukų. Aš kaip sakiau, mes pasisakome už veiksmingumą, už bendrą darbą, už e, rimtą įvaizdį, mes norime būti rimti partneriai, sąlygos yra labai geros, mes, sąlygos yra labai gerai, mes turime ją svarstyti. Jeigu sakome, kad norime numatyti transeuropiniams transporto tinklams tam tikras sumas gerai, tai yra Europos prioritetas. Bet kaip dėl antrojo tikslo sritis, ar jos gali tobulinti savo infrastruktūrą? Jeigu sakome, norime skirti uh, numatomų lėšų didelę dalį, tai ar turės valstybės narės ir regionai į tam tik, teisę į tam tikrą procentą, e, kaip dėl salų. Pavyzdžiui, Graikijoje yra daugybė salų. Taigi, ar mes turėsime galimybę spręsti šias problemas savo teritoriją pagal paskirtų lėšų voką tame voke? Ką, ko siekiama sanglaudos politika. Mes norime padėti, norime, kad e, į mus įsiklausytų, mes esame regioniniai partneriai, prašau žiūrėti mus rimtai dėl subsidiarumo, dėl salgiškumo dalykų, reikia išsiaiškinti, ką mes iš tikrųjų turime galvoje, kai kalbame apie sąlygas. Aš būsiu jūsų partnerė, dirbkime kartu ir logiškai bandykime išaiškinti savo pasiūlymus. Ačiū. Labai ačiū, ponia Marijana, už jūsų įdomų ir labai greit perskaitą pranešimą. Dabar siūlyčiau baigti pirmąją šių klausimų dalį, suteikdama žodį ponui Nikolas Martin, kuris yra e, Sanglos politikos generalinio direktorato e, direktorius pavaduotojas. Ačiū pirmininkė. Na ir visų pirma, noriu padėkoti Reikia komitetui už tai, kad jis organizavo šios viešuosius klausimus. Per e, pasarą mėnesį mes iš savo pusės iš tikrųjų mėginame surinkti kuo platesnį grįžtamą į ryšį dėl pasiūlymų susijusių su šios politikos e, ateitimi. E, ir be abejo, vyko konsultacijos dėl 15 sanglaudos ataskaitos ir buvo tikrai įdomu girdėti šios dienos pasisakymus, dalyvauti šios dienos e, renginyje, išklausyti ekspertų, kurie kalbėjo labai svarbomis temomis. Kuo aš pasisėmiu už pasisakymą, tai yra, kad bendras visų tikslas atrodo yra veiksmingumas. Veiksmingumo klausimą kėlė praktiškai visi kalbėjusiai ir tai yra turbūt mūsų visų bendras tikslas. Kaip padaryti, kad sanglos politika būtų veiksmingesnė e, visais aspektais ir e, lėšų išleidimo prasme, ir kaip tos lėšos leidžiamos, ir kur jos leidžiamos, ir kaip gauti gerą informaciją apie rezultatus, kuriuos šie pinigai sukuria. Aš nekalbės labai ilgai, kadangi suprantu, kad pagrindinis dalykas yra vis tik tai sutarti sąlygas, uh, užduoti klausimus pranešėjams. Taigi, uh, tik keletą minučių skirsiu komentarams trims svarbiausiams temams, kurios buvo šiandien nagrinėjamas. Pirmiausiai, strateginis aspektas E, sąlygiškumo aspektas ir partnerystės bei daugelypio valdymo, daugelį ligmenų valdymo klausimas. Kaip jau buvo e, pažymėta 15 sanglaudos e, ataskaitos išvadose, vienas svarbiausių aspektų yra strateginis aspektas. Kai kalbame apie strategiją, tai be abejo reikia užsiminti apie uh, bendrą strateginę struktūrą, e, partnerystę, programavimą. Ir e, tai yra vienas paketas. Pagrindinė mintis yra, kad pirmiausiai būtų orientuojamasi į europinės, e, europinius prioritetus, teikiant finansavimą per sanglus politiką, o iš esmės šie tikslai atitinka Europos strategijos 2020 metam tikslus. Kaip tai užtikrinti? kaip sujungti šiuos uh, du priešingom kryptim vykstančius procesus, tai yra procesai iš apačios į viršų, iš viršus į apačią. Tai iš tikrųjų yra rimtas iššūkis, kalbant apie bendrą strateginę struktūrą. E, reikėtų pažymėti, kad tai yra komisijos dokumentas, kuris numato tam tikras gairias, kaip sanglaudos politika per įvairius tipo investicijas galima būtų priversti prisidėti prie Europos e, strategijos 2010 metam tikslų gyvenimo. Ir kaip tai padaryti integruotai, panaudojant įvairius finansavimo šaltinius. Tai yra iš tikrųjų raginama yra naudoti labiau integruotą metodą ir panaudoti Europos finansavimą iš įvairių šaltinių, taip pat derinti jos nacionaliniais finansavimo šaltiniais. Tai yra aukšto lygio dokumentas, kadangi jame iš tikrųjų nustatoma plataus tipo strategija, tačiau kitą vertus tai yra taip pat konkretus dokumentas, kadangi jisai leidžia nustatyti investavimo prioritetus. Tai yra savotiškos gairės arba vadovas, toliau partnerystės kontraktas yra valstybių narių dokumentas, kuriame atsižvelgiama yra iš tą bendrą strateginės struktūros dokumentą. E, partnerystės kontraktas jau yra savotiškas nacionalinis pareiškimas, nacionalinė deklaracija, kaip valstybė ketina panaudoti sanglūdai skirtas lėšas tam, kad būtų pasiekti tinkami tikslai. Ir svarbu vėlgi tai, kad e, šis dokumentas e, leidžia nustatyti tokį integruotą metodą, integruotą e, E, požiūrį, kadangi kalbame apie tris fondus - socialinį, e, sanglaudos ir e, regioninis plėtros fondą. Ir taip pat kitus, tokius kaip kaimų plėtros fondus ir bendrai juos panaudoti. Be abejo, reikia dar ieškoti būdų, kaip visą tai padaryti, tačiau mintis yra ta, kad partnerystės kontraktas turėtų būti pagrindas valstybėm narėm, E, koordinuoti ir integruoti savo veiksmus nacionalinėme ligmenyje, panaudoti įvairius fondus siekiant bendrų tikslų. Na ir labai svarbus aspektas taip pat yra partnerystė, aš prie to dar grįšiu už kelių minučių. Tačiau maža to, e, partnerystės kontraktas taip pat yra dokumentas, kuriame bus išdėsti tam tikri įsipareigojimai e, dėl vienu ar kitų rezultatų. Prisidedančių prie bendrųjų Europos strategijos 2020 metam tikslų ir na, taip pat yra e, svarbu atsižvelgti tam tikras sąlygas. Apie šį aspektą aš irgi kalbėsiu už keletą minučių, dabar keletą žodžių dėl sąlygiškumo. E, tai yra vienas iš svarbiausių elementų, kai mes siekiame veiksmingumo ir rezultato. Man patinka tai, kaip ši tema buvo pristatyta. E, E, būtent, kad reikėtų ieškoti praktinių sąlygų, kurios prisidėtų prie e, sąjungos politikos rezultatyvumo. E, mes patys tai orientuojamės, mes iš tikrųjų ieškome praktinių būdų, kaip užtikrinti, kad padarytos investicijos duotų rezultatų ir padarytų tą poveikį, kurio mes siekiame. Buvo kalbėta apie tam tikras ilgiškumo darbo grupę, kuri pasaras mėnesį rinkdavosi siekdama sudaryti sąlygas toliau bendrai svarstyti, kokiais būdais būtų galima nustatyti šitas sąlygas, e, kaip reikėtų jas nustatyti. Mm, ja sudarė ne tik tai komisijos ir valstybių narių e, ekspertai, bet taip pat ir e, regionų komitetą, Europos parlamentą taip pat ekonominio socialinių reikalų komitetą, na ir mm, net ir Europos auditorių rūmai buvo pasiuntę savo stebėtojus. Taigi, šita grupė iš tikrųjų E, atvėrė galimybės plačioms diskusijoms, plačiai analizai ir savo išvadas turėtų pateikti per artimiausias kelias savaitės. Pagrindinis diskusijų objektas buvo vėlgi būtent tos praktinės sąlygos, kurios turėtų įtakos tam, kiek sėkmingas bus investicijos, kokias iš ankstinės sąlygas reikėtų sukurti tam, kad būtų galima e, investuoti vienoje ar kitoje srityje. Ir e, be abejo, mes analizavome konkrečius pavyzdžius, vieni iš jų susijęs su, e, pavyzdžiui, tinkama reguliavimo struktūra. Taigi e, labai svarbu, pavyzdžiui, užtikrinti, kad būtų pilnai gyventos kai kurios europinės direktyvos, tokios kaip susijusios su vandens sektoriumi ir elektros energijos efektyvumu. Kitos nuostatos siejasi su strateginiais aspektais, kur vėlgi komisija uh, E, e, stipriai rekomendavo regionams, pavyzdžiui, e, parengti tam tikras specializacijų strategijas, tam, kad regionai nustatytų, kokios inovacinės iniciatyvos turėtų būti vystomos tam tikros regionuose, kokios geriausios tinka jų sąlygas ir panašiai. Na ir šitos pačios diskusijos buvo skirtos būtent tam, kad būtų uh, E, užtikrintos iš ankstinės sąlygos, leidžiančios sėkmingai investuoti. Be abejo, siekis būtų ne sukurti kažkokių kliučių ar atsijėti e, šias investicijas, bet būtent e, kaip tik tai jas integruoti ir koordinuoti tarpusavyje. Tai yra sąlygos, kurios susijusios su nacionalinė kompetencija jeigu šitų sąlygų nebus laikomasi, be abejo gali turėti tam tikros įtakos regioninių mastų. Na, pats klausimas be abejo yra jautrus. Diskusijos darbo grupėje tai aiškiai atskleidė ir be abejo būtina e, apie tai pamastyti plačiau prieš rengiant e, taisyklės reglamentus. Tačiau mes manome, kad vėlgi šios klausimus reikėtų nagrinėti pagal tam tikrų sąlygų grupės. Kai kurie klausimai yra horizontalaus pobūdžio, susijęs su administraciniais gebėjimais arba konkrečiais trūkumais, konkrečiom silpnybėm, kurios buvo nustatytos praeitie. Ir tai gali būti aktualu visiems regionams, visose valstybėse narėse. Nors ten esama tam tikro nacionalinio bei regioninio aspektų. Taigi tema iš tikrųjų yra jautri. Ir jau e, šiandieną vertėtų deramai vertinti tos pastebėjimus, ieškant praktinių gyvenimo priemonių. E, na ir pabaigai norėčiau šitą pasakyti dėl partnerystės ir valdymo. Viena iš mūsų politikos e, stiprių pusių yra būtent tas e, daugelį ligmenų valdymas. Tas faktas, kad e, dalyvauja įvairių ligmenų dalyviai - vietinio, regioninio, nacionalinio. Ši prielaida yra iš esmės būtina, siekiant pasiekti arba gyventi partnerystės tikslus. E, Kai kada mes matome tam tikras iniciatyvas, kurias pristato valstybės narės, tačiau mes norėtumėm, kad tos iniciatyvos būtų plėtojamas ne nacionalinėme lygmenyje, e, bet taip pat būtų įtraukiam ir regioninio bei vietinio lygmens dalyviai. E, partnerystės gali apimti e, tokius aspektus kaip finansų paskirstimas pagal programas ir kiek šitos programos gali prisidėti prie teminių tikslų, kurie savo raštu prisidėtų prie Europos strategijos 2020 gyvendinimo. E, taigi kartais iš tikrųjų nacionaliniam lygmenyje yra labai svarbu įtraukti tinkamus partnerius. E, be abejo, visam tam reikės e, aiškių gairių strateginėme lygmenyje, strateginėje struktūroje, kad būtų numatyti tam tikri vidaus procesai, E, kaip įtrauktos partnerius iš įvairių ligmenų. Tai yra svarbus elementas, į kurį mes e, atsižvelgėme įvairiose diskusijose, vykusiuose su mūsų partneriais, su kitom suinteresuotom grupėm. Mes turime ieškoti būdų stiprinti partnerystę nacionalinėme ligmenyje, rengiant e, taisyklės ir reglamentus laikotarpį e, po 2013 metų ir nauja finansinė perspektyvai. Čia pirmininkė, aš matyt, e, sustosiu, noriu palikti galimybę padiskutuoti, o po to galbūt bus naujų galimybių atsakyti į klausimus, naujus klausimus, jeigu jie tokie iškils. Kągi, labai ačiū, ponė Martin, už jūsų įdomų pasakymą. Dabar norėčiau pradėti diskusijas ir pirmiausiai suteiksiu žodį ponui Gulakis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti įvairiams kalbėtojams, mūsų šios diskusijos pranešėjams. Ir norėčiau pasakyti tai, ką aš nuolat kartoju. Sanglaudos fondas turėtų būti priderintas prie S2020 tikslų, tačiau pamirštama atskirų regionų e, skirtingos vystimosi sąlygos. Todėl e, tie skirtumai dar labiau padidės. Mes jau matėme, matome, kokia, kokia, ką patyrėme, kokia patirtis yra su Lisabonos strategija. Taigi tie ES e 2020 tikslai ir 3x20 tikslas e, rodo, kad šitie tikslai neprisidės prie to, kad regionai priartėtų vienas prie kito, kad jų išsivystimo lygis e, priartėtų vienas prie kito, bet juk tai turėtų būti mūsų politikos tikslas, tie regionai turėtų e, supanašėti. Jeigu aš gerai sup, supratau, e, ponė Marijanu, Jūs taip pat manote, panašiai kaip aš, kad regionų ligmenyje turėtų būti įgyvendinami S2020 tikslai, tačiau esmė turėtų būti šalinti skirtumus tarp regionų. Taip pat man atrodo, kad mes visi turėtume. E, siekti tų ES 2020 tikslų, tačiau tik tai tie regionai, kurie bus geriau išsivystę, jie galės geriau gyvendinti tuos tikslus, nes jie turės tiesiog geresnės technologinės galimybės negu tie regionai, kurie yra atsilikę. Todėl norėčiau paklausti, ar yra kažkokių mokslinių studijų, ar e, kažkokių. E, įrodymų, kažkokių teiginių, kurie teiktų, kad ES 2020 strategija bandys mažinti skirtumus tarp ES regionų. Ar tie skirtumai ir toliau išliks? Juk tai yra esminis klausimas. E, skirstant lėšas ir siekiant jas veiksmingai panaudoti, ne tik lėšų įsisavinimas e, yra svarbus, bet ir tikslingas jų panaudojimas. Ir norėčiau paklausti, kaip mūsų svečiai vertina e, šį klausimą. Kaip Jūs manote, kaip galima mažinti skirtumus tarp regionų? Aš negalėčiau pritarti komisarui Han, kuris sako, kad ES 2020 strategija automatiškai mažins skirtumus tarp regionų. Uh, Atsiprašau, reikėjo man pirmiausia žodį suteikti pranešėjui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes čia šiandien susirinkome tam, kad išklausytume eksportų, o ne tam, kad pasisakinėtume ir vienas kitam pristatytume savo mintis, o aš tiesiog užduosiu klausimus ekspertams. Norėčiau pradėti nuo ponios Marinau e, ir, atok, ir nuo atokių regionų. Jūs sakėte, kad norėtumėte, kad tam tikras e, e, procentas tektų atokiems jūrų regionams. Tačiau kaip tai turėtų atrodyti, nes to siekia visi ir miestai, ir kaimo vietovės, ir vadinamiai makro regionai, visi norėtų e, kažkokios sanglaudos politikos dalies. Taigi, kas dar linkščiai mes galėsime reaguoti į poreikius. Toks būtų e, klausimas skirtas jums dėl ES 2020 strategijos. Jūs sakėte, kad nereikia labai prisirišti prie tikslų, mes turime e, atsižvelgti į regionų poreikius. Ar jūs manote, kad ES 2020 strategija yra pernelyg apibendrinta, pernelyg pakilėta, ar ji jums atrodo pernelyg teorinė? Taigi, ką Jūs manote, kaip būtų galima konkrečiai įtraukti regionus? Toliau, e, poniai Potmögelė, norėčiau užduoti klausimą. Jūs sakėte, kad e, į makroekonominius rodiklius mes žiūrime skeptiškai, tą kartoja visi ekspertai. Kaip jūs galėtumėte paaiškinti sąveiką tarp labiausiai įsiskolinusių valstybių, kurios nusižengia stabilumo kriterijams ir tarp to, kad tai ir yra būtent tos valstybės, kuriuose regionai nesugeba įsisavinti struktūros fondų lėšų. Man atrodo, kad čia yra akivaizdus sąryšis tuose regionuose, ypač kai kalbama apie netikslingą e, lėšų panaudojimą, piknaudžiavimą jomis. Taigi galbūt vis tik čia reikia kažką daryti šioje srityje. Toliau klausimas e, ponui profesoriui Šlachtą. Sakėte, kad strateginės nuostatos, žemės ūkis, moksliniai tyrimai šioje srityje, mums reikia kažkokių, kažkokių bendrų politikos gairių, aš galėčiau e, tam pritarti, kalbant apie valstybės nares, tačiau koks, kokie konkretūs reikalavimai bus keliami valstybėms narėms. Problemos, kurios kyla Lenkijoje, kurios kyla Vokietijoje, jos yra susijęs su tuo, kad kiekviena ministerija galvoja tik apie savo sektorių ir kiekviena ministerija iš ES lėšų bando finansuoti tarsi tą pačią savo siaurą, siaurą politiką. Taigi, kaip galvojate, kaip galima būtų išspręsti šią problemą? Na ir galiausiai klausimas ponui Latvijai, ekspertui iš Suomijos E, jūs sakote, kad jūs pritarėte įvairiems saligiškumo aspektam, N plus 1 taisykliai, finansiniam reglamentavimui. Su tuo galėčiau sutik, sutikti, tačiau jeigu Europos e, Sąjungos teisės aktai susiję su viešaisiais pirkimais, jeigu tie teisės aktai valstybėse narėse nėra tinkamai įgyvendinami, tai galbūt galima valstybėms narėms pasakyti visų pirma, atlikite savo namų darbus, laikykitės ES teisės aktų taip, kad viskas veiktų e, jūsų valstybėje, e, tikslingai įsisavininkite lėšas, galbūt tai galėtų būti sąlyga kurią būtų galima kelti teikiant lėšas Ir čia galima būtų apimti ir e, kitas, kitas rytis, pavyzdžiui, konkurencingumo teisė ir taip toliau. Tai yra klausimas, kuris taip pat e, aspektas, atsiprašau, kuris gali, turi būti taip pat įgyvendinamas visų šimtų procentų, nes visa tai yra tiesiogiai susiję su sanglaudos politikos lėšomis. Tokie būtų mano klausimai. Ačiū. Dar kolegai klausimas paskui ekspertam žodis. Aš e, paskui pateiksiu savo klausimus Markus e, Piper, bet dabar reikia kalbėti su ekspertais, nes turime tokią galimybę. Pirmiausia, profesoriui Šlechtai provokuojantis klausimas. Jis savo pasisakymo pirmoje dalyje teisingai pastebėjo, kad lūkesčiai sanglaudos politikos požiūrių auga. E, galvojama, kad ji gali pakeisti visas ES politikos e, sritis. Ir taip pat egzistuoja galimybė pradė, praplėsti šią politiką arba sumažinti lūkesčius. Kas jūsų nuomonė būtų geriau - sumažinti lūkesčius, aiškiai pasakyti, kas yra toji politika, ar galbūt į tokią pa parodyti, kad mums reikia dar daugiau lėšų, nes šis sritis yra nepaprastai svarbi. Bandome uh, apginti sanglaudos politiką, bet visi kalba apie skirtingus dalykus. Tai koks galėtų būti šios politikos skripties įvaizdis. Taip pat turiu klausimų e, kolegai iš Suomijos. Mane visuomet glumina tai, kad uh, Kai kalbame apie strategiją Europą 2020, kalbame apie, e, apie sanglaudos politiką po 13 metų, bet jau prasidėjo strategijos Europa 2020 gyvendinimas. 2014 metai bus ketvirtieji strategijos Europa 2020 gyvendimo metai. Jūs teisingai paminėjote Lisabono strategiją ir papildomumą E, nacionalinių struktūrų ir panašiai, bet kaip apie strategiją Europa 2020 ir sanglaudos politiką, nes mes ją peržiūrime strategijos 2020 įgyvendinimo vidury. Mes turėtume tada pasirenkti antrajam strategijos Europa 2020 įgyvendinimo etapui. Dabar susidaro įspūdis, kad kalbama apie strategiją Europa 2020, kuri prasidės tik tai po ketverių metų. Bet jau dabar turime nacionalinės programas, jau dabar, o ne 14 metais jos veikia. Tai yra labai svarbu. Kaip galvojate, koks turėtų būti papildomumo elementas tarp strategijos Europa 2020 ir sanglaudos politikos? nes dinamika nėra vienoda. Paskutiniai klausimai. E, e, savivaldybių ir regionų tarybos ir e, periferinių jūrų regionų konferencijos atstovams. Kaip jūs įsivaizduojate e, sąlygiškumą, nes iš tikrųjų kalbam apie skirtingus dalykus. Komisaras Dehan išreiškė vieną nuomonę. Tai aš kaip suprantu, tai, ką profesorius Šlechta labai gerai paro, parodė, būtent, kad mes keičiame programavimo dokumentus Bet visa tai yra gerai, bet tai nėra sutartis, kontraktas. Ar mes norime e, sudaryti tos kontraktus, bet tai susijęs su sąlygiškumo problema. Tada bus kontraktas, o ne šiaip susitarimas, kuris susijęs su nacionalinė referencijų sistema. Taigi reikia aiškiai kalbėti, su kuo, kas su kuo sudarys tos kontraktus komisija su valstybėmis narėmis, ar kaip, ir ką reiškia partnerystė komisija ir valstybės narės, ar komisija ir visi kiti. Ar turėsime kontraktus tarp komisijos ir valstybių narių, o paskui E, bus e, teritorinis paktas, ar kontrakte su komisija bus numatyti skirtingi partneriai. Mes turime visi skirtingus lūkesčius. Mano mintis. Ir norėčiau, kad jūs atsakytumėte į mano klausimą. Dėl kontrakto tarp komisijos ir valstybių narių reikia numatyti labai stiprų salgiškumą, sąlygas stipres. Valstybės narės turėtų pris, pateikti pasiūlymus dėl daugias sluoksnio valdymo programavimo kontekste. Tai turi būti prievalė. Ir taip pat labai tokie du elementai mane sudomino e, pasisakymuose. Vieno fondo sistema neveikia, reikia grįžti prie keleto fondų ir paskatos yra neteisingai taikomos. E, reikėtų galvoti, kad pozityvus elgiškumas galėtų būti viena iš išeičių. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Vanisteroj, paskui ponui Tremopulio ir paskui ekspertams. Dėkui labai trumpai. Janas kalbėjo apie laiką, mes turėtume iš tikrųjų galvoti apie tą laiko perspektyvą. Dabar teritorinis paktas, ar galime pasiaiškinti poziciją dėl jo? Aš kaip suprantu, šalis turi turėti galimybę viską aptarti prieš pradedant 13-14 metams planuoti naujas programas. Mano nuomonė būtina kiekvienai šaliai išreikšti savo nuomonę apie tai, kaip e, jos veiks pagal partnerystę, kokie bus decentralizuoti partneriai ir kokia bus padėtis. Reikia dokumente atspindėti tokią būklę ir tik tai tada galima sudaryti kontraktus programų lygmenių. Gal mes galime vieni kitiems padėti išsiaiškinti tuos dalykus. Antras dalykas e, - daugelypiai fondai egzistuoja tam tikri tikslai. Mes norime įtraukti partnerius e, regionuose, miestuose horizontalių lygmenių. Tačiau kas yra už to? Galbūt mes turėtume išplėtoti pagrindinę mintį, pavyzdžiui, kad jeigu e, naudojamasi vienu fondu, tarkim 70 procentų lėšų ateina iš to fondo, tada uh, Reikia e, vėliau parodyti rezultatus pagal tą fondą ir čia reikia pademonstruoti tam tikrą lankstumą, nes kitaip atsiras labai daug biurokratijos, bus labai sunku įrodyti, kad e, laikomasi visų fondų taisyklių. Taigi reikėtų šitą klausimą išsiaiškinti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti trumpą klausimą. Jis bus skirtas ponė Angelikai Potmögilė. Kaip Jums atrodo, koks yra ryšys partnerystės principo atsispindžio Lisabono sutartie, taigi kaip ir kaip jūs įsivaizduojate, kaip turėtų būti šitas principas įgyvendinamas, kokiais etapais ko būtų galima pasiekti lyginant su dabartinė procedūra. Dėkoju ponui Tremopolus. Kas iš ekspertų norėtų atsakyti pirmasis? Yes, please. Dėkoju, pirmininkė. Aš pabandysiu lietai formuluoti mintis. Klausimas apie teritorijų perspektyvą. Mano mintis yra tokia, mes nebūtinai turime galvoti apie mūsų teritorijos, bet e, teritorinį požiūrį taikyti ir kaip tą galime padaryti. Jeigu kalbame apie pozityves paskatas, galbūt galime sakyti, kad užuot e, teikia daugiau pinigų tai teritorijai negu kad miesto teritorijai, mes turėtume valstybėms narėms ir regionams leisti nuspręsti patiems ką daryti, kaip teritorinių pagrindų paskirstyti lėšas pagal programas. Reikia numatyti lankstumo, pavyzdžiui, 20 procentų lėšų ir galėtume pasakyti, kad tai bus mano sritis ir aš savo teritorijoje taip spręsiu teritorinės sanglaudos dalykus arba savo šalyje, savo regione. Ir e, pavyzdžiui, reikia galvoti, koks bus procentas. E, saloms ar panašiai, ar miesto teritorijoms, įsivaizduokime pagal 174 e, sutarties straipsnį, kai bus paskirstytas ar saloms, ar miestams tas procentas. Bet reikia atsižvelgti į tam tikros teritorijos specifiką ir tos teritorijos turi turėti galimybę kažkaip pačios e, veikti ir reikėtų programuose arba kontraktuose numatyti tokį elementą Aš esu už teritorijų solidarumą, nebūtinai e, mums reikia lėšų, kad mes galėtume patys savo padėti ir mažinti skirtumus. Sutartyje apie tai kalbama. Dabar strategija 2020 ir jos tikslai bei sanglaudos politika. Man atrodo, kad e, Janas Olbrichtas beveik viską jau pasakė. Europos e, strategija 2020 jau veikia, jau kažkas daroma, yra gyvendami e, nacionaliniai veiksmų planai. E, reikia išlaikyti sanglaudos politikos principus ir derinti prie strategijos, bet E, sanglaudos politika turi misiją, kuri yra apibriešta sutartyje, tai yra skirtumų mažinimas tarp regionų. Mes turime tą daryti kitaip, mes negalėsime žengti į priekį ir neužtikrinsime vystimosi. Negalime tik tai tam tikros teritorijos dalies vystyti, reikia, reikia bendro požiūrio į teritorijas. Mes turime galvoti, kaip bendrai paskatinti ekonominę plėtotę. Man atrodo, kad tokiu atveju pasakyti, kad strategija Europa 2020 bus e, finansuojama iš struktūrinių e, fondų, vien tik tai bus neteisinga, nes ES taip negalės pasiekti visų savo tikslų strategiją norima užtikrinti, kad ES išbris iš krizės, kad galės e, egzistuoti sėkmingai 21 amžiuje. Reikia galvoti, kad ir nacionaliniai biudžetai, ir įvairios lėšos, mokslinių tyrimų, inovacijų lėšos prisidės prie strategijos 2020 tikslų įgyvendinimo. Taigi būtų labai uh, Mm, neprotinga galvoti, kad e, sanglaudos e, fondas įspręs visus, e, užtikrins visus strategijos Europa 2020 siekius. Pirmininkas, atsiprašau, jūs vėl labai greitai kalbate. Kalbėtoje lėti nutempa. Antroji dalis - partnerystės kontraktai. Jūs kalbėjote apie tai, kaip viską reikėtų daryti praktiškai. Apie tai jau mes kalbėjome. Kaip mes galime kažko pasiekti? Aš nemanau, net nors jeigu ir norėčiau, labai labai norėčiau, kad e, kontraktų sudarytų komisija su atskirų regionų, tai tikrai neįmanoma. Kad ir kaip aš to norėčiau, nes tiek daug egzistuoja regionų Europos Sąjungoje. Taigi įsivaizduoju, kad komisija sudarys kontraktą su valstybė nare Ir komisijos atstovas Nikolas apie tai kalbėjo. Tai būtų tarsi komisijos um, paskata sudaryti tokius kontraktus, tarsi teritorinį paktą. Toliau e, derantis valstybėms narėms su regionais ir teritoriniais veikėjais. Tai turėtų būti komisijos paskata prieš pasirašant kontraktą su valstybė nare. Mes turime pademonstruoti, kaip iš tikrųjų bus dirbama su partneriais toliau, ką darys kiti partneriai tam, kad savo įsipareigojimus pagal tam tikrą sutarties ar kontrakto dalį įvykdytų. Kitas paskutinis klausimas e, - daugelypių fondų požiūris. Kalbėtojai e, sako, kad tai yra geras požiūris ir tuo mes grįžtame tarsi iš šeštųjų metų programavimo laikotarpį, kai buvo taikomas šis daugelypių fondų e, požiūris. Principas. Mes turime e, suteikti gilę prasme regioniniam planavimui turime bandyti spręsti klausimus, kurie paskui bus įrašyti kontraktus ir panašiai. Per regioninės e, programas mes galėsime pasinaudoti fondais, e, kuriuos skirs ar kažkoks direktoratas ar valstybės narės e, biudžetas. Taigi, sėdami įvairius fondus į vieną programavimo komitetą, bandysime paskui nukreipti tas lėšas per tą komitetą į regioninį lygmenį. Toks gal būtų, būtų kelias žengti į priekį. Galima, žinant, ko nori, galima naudotis įvairių fondų lėšomis, skiriamus įvairių generalinių direktoratų ar regioninių, ar, ar e, kaimo teritorijų vystimo, ar, ar kitų fondų lėšas ir paskui jas naudoti vietoje. Dėl procentų Man atrodo, kad Europos socialinis fondas ir e, regioninio vystimo fondas atsiprašau, kaimo vystimo fondas bendradarbiaujama, taigi yra tam tikrų elementų, yra tam tikro lankstumo ir mes turėtume dirbti čia toliau. Tokiu būdu užsitikrinsime veiklą vietoje, o ne susikursime problemų dėl paties reglamentavimo. Ačiū. Please. Labai ačiū, prašom žodžiu jums. Ačiū, aš labai džiaugiuosi, kad man dar liko šis tas pasakyti. Aš norėčiau pažymėti ketvirtą klausimą. Pirmiausiai, daugimnių fondų metodas. Lenkijoje mes turime 16 regioninio operac... veiklos programų. Taip pat e, dalyvauja Europos socialinis fondas, kuris yra centralizuota programa, tačiau šeši prioritetai yra regionalizuoti. Taigi turime papildomą elementą. Ir trečiasis elementas yra taip pat Europos kaimo vystimo arba plėtros fondas. Jame yra 16 veiklos streičių, tačiau ši veikla vykdoma per kitokią sistemą. Taigi viską paėmus drauge, sistema labai sudėtinga ir jeigu kalbėsite su bet kokiu e, vietos maršalka ar, ar, ar e, gubernatoriumi, e, jūs tiesiog nustebintų, kaip kritiškai jie vertina šitą integruotą e, sistemą. Kitas dalykas yra tai, kad, e, e, sakykim, taip, e, pati įranga ir programinė įranga yra gerokai intolusios. Taip pat, kaip sakė Jan Albrecht, labai svarbu, kad jeigu mes stebėsime, kaip vystėsi sanglus politika nuo 1998 metų po Delors ataskaitos, kodėl šita politika pasirodė tokia išmaninga per kitą programinį laikotarpį jai pavyko sureaguoti į Europą iškilusius naujus iššūkius. Dabargi mes sužinojame, kad esama lūkesčio, jog ši politika sugebės e, rasti sprendimą taip pat ir e, makroekonominiams iššūkiams Europoje, padės kovoti su krize ir panašiai. Be abejo, galima, sakyčiau, šiuose sitise padaryti 2-3 procentų poveikį. Be abejo, mes turėtumėm kovoti su krize, užtikrinti makroekonominį stabilumą, tačiau čia mūsų vaidmo labai ribotas. Aš neketinu dabar čia kalbėti daug apie Europos strategiją 2010 metams, tačiau kas mūsų požiūriu ne, negerai su šitą strategiją. Daug lengviau yra įgyvendinti e, ES 2020 e, strategijos tikslus centralizuotai, jeigu norime gerų rezultatų. Mes, tam tikrą prasme, esame atsakingi už regioninę e, dimenciją šiuose procesuose. Ir na, iš tikrųjų kalbėsime metaforomis, e, sakykim, palyginsime finansavimą su piragu. Na, iš tikrųjų Lenkija gavo gražų piragą e, ir labai svarbu buvo per pirmąjį programavimo laikotarpį paskirstyti visas šitas gerybės per visas ministerijas, per visas galimas intervencijos rytis. Kodėl? Todėl, kad mes turime taip vadinamą vystimo politiką ir svarbiausi Lenkijos veikiai jau išmoko pasinaudoti tą vystimosi politiką, išmoko visas subtilybės nuo programavimo, nu, per stebėseną, per projektų vertinimą ir panašiai. Tačiau tai yra tik tai pirmasis etapas, ką reikėtų daryti antrajame etape. Lenkijai antras etapas yra būtent laikotarpis po 2013 metų. Mes manom, kad reikėtų koncentruoti pastangas pagal temas ir tą turėtų daryti ne Europos komisija, bet E, Lenkijos vyriausybės arba regionų, kurie veiktų komisijos sukurtoje tam tikroje erdvėje. Būtent e, šios institucijos, vietinės institucijos turėtų e, nustatyti tematinius prioritetus. Na ir dar viena išvada yra tai, kad daugelis Europoje dar ko gero nes, neįsisamino, kad vėlgi daug kas vyko pagal tokią dualę struktūrą. Na, tai yra, Europos komisija ir e, valstybės narės. Tačiau dabar sąlygos pasikeitė, atsirado trečiasis veikėjas Europos parlamentas. Mano akimis, Europos parlamentas taip pat e, turėtų išsakyti regioninės dimensijos m, mm, interesus arba pozicijas. Nes jeigu mes tęstumėm pagal tą dualistinę struktūrą, tai be abejo regioniniam aspektui E, liktų mažiau svorio. Kągi, ačiū. E, kolegos, noriu pasakyti, kad laikas baiginėjasi, po 15 minučių vertimas bus nutrauktas, taigi e, dabar steiksiu žodį, ponė Alfonsai. Dėkoju, ponė pirmininkė. šiame diskusijų etape tikriausiai neturėtume gilintis į detalės, o turėtume pagalvoti apie tokias bendras gairias. Lisabonos sutartyje vienas iš tikslų, kaip vienas iš tikslų yra minima e, sanglaudos politika. 2020 metais mes ir toliau turėtume vykdyti sanglaudos politiką. Tai reiškia, e, tikslų e, sąranga yra tokia. Visų pirma, tai turėtų sanglauda, tačiau kita vertus turėtume galvoti, kaip reiktų geriau suderinti ES 2020 tikslus. Tokie turėtų būti mūsų politiniai prioritetai. Toliau teritorinė, teritorinės sanglaudos politikos tikslas yra toks visoje Europoje turime pasiekti lygybės ir subalansavimo. Ir tam turėtų būti atsižvelgta į tam tikrus finansinius aspektus. Mes iš tiesų turime daryti viską, kad būtų pašalinti skirtumai, kurie e, sudaro tarsi tokius e, stambius ekonominius polius, ekonominių skirtumų polius. Taip pat turime daryti viską, kad e, tie skirtumai būtų pašalinti, mums reikia konvergencijos politikos, kuri e, būtų ne tik ekonomikos gaivinimo politika, nes iki šiol tai buvo tik ekonomikos politika. E, devintajame dešimtmetyje, kai buvo kalbama apie Ispanijos ir Portugalijos e, stojimą ir vėliau, kai buvo kalbama apie vidurio ir rytų Europos valstybių stojimą. Ateit Mes turime galvoti, kaip įdėkti konvergencijos tikslus ilgalaikėje perspektyvoje, kaip įgyvendinti veiksmingą prisivymo politiką, tokią politiką, kuri būtų nukreipta į ateitį ir būtų tvari. Taigi tiek dėl e, būsimos politikos architektūros e, ilgalaikėje perspektyvoje. Labai ačiū dabar ponė. Pone Mazonė, kaip galima trumpiau, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, nes daugelis klausimų, kuriuos norėjau užduoti, buvo užduoti mano kolegų, ypač ponas Vanisteliroj, čia tarsi užbėgo man už akių ir ponas Tremopolus taip pat kalbėjo apie tai, kas ir man aktualu ir aš jau netgi išgirdau atsakymus į man rūpimus klausimus, todėl norėčiau užduoti vieną klausimą. Kalbant apie bendrus tokius pasvarstymus, apie bendras komisijos gairias, o komisija jomis bando taupydama pabandyti atgaivinti ekonomikos augimą. Mes turime šiame kontekste nepamiršti strateginių tikslų. Ir tie strateginiai tikslai, ypač kalbant apie saligiškumą ir, ir valdyseną įvairiose ligmenyse, e, turėtų atsispindėti. Tačiau negalime neįvertinti tų būkštavimų, kuriuos išsakė mūsų ekspertai šiame kontekste. Todėl norėčiau paprašyti komisijos e, dar kartą persvarstyti krit, e, kriterijus. Pone Marianu sakė, kad yra labai svarbu užtikrinti saligiškumą, kalbant apie sankcijas ir paskatas. Tačiau iš jūsų kalbos aš negalėjau suprasti, kokius konkrečius pasiūlymus šioje srityje jūs galėtumėte pateikti. jeigu mes saligiškumu norime pasiekti didesnio poveikio, tai juk iš tiesų to pavyks labiau pasiekti per paskatas. Juk paskatos yra e, geresnis dalykas negu sankcijos. Galiu Jūs patikinti, kad sankcijos e, tik tai sukels e, papildomą biurokratinę naštą ir nieko gero neduos. Ernst, then, uh, Dėkoju, dabar suteiksiu žodį ekspertams. Kalbėsiu trumpai Visų pirma, e, pasidalinsiu tais būkštavimais, kurie yra susiję su ES 2020 tikslais. Sanglaudos politika iš tiesų daro viską, kad būtų mažinami skirtumai, tačiau e, kyla klausimas, kaip prie to prisidės ES 2020 strategija ir ar to užteks. Todėl norėčiau užduoti, e, todėl norėčiau užduoti klausimą susijusi su. Užduoti klausimą ponui Lakti. Norėčiau žinoti, kaip jis bandys įgyvendinti ES 2020 tikslus, e, kaip jis bandys įgyvendinti temų koncentraciją ir lankstų požiūrį. Toliau kitas mano klausimas skirtas ponui Šlechta, kuris sakė, kad mes gerai vertiname išlaidas, taigi tos išlaidos, e, kurios mes turime, jos yra gerai matuojamos, tačiau mes turime turėti rezervo, kaip galėtume iš, išmatuoti rezultatus. Todėl norėčiau jūsų paprašyti patikslinti, kaip tą būtų galima realizuoti, nes juk tam reikia tam tikrų konkrečių priemonių. Dėkoju toliau po vieną minutę skirsiu kiekvienam ekspertui. Man nuskambėjo trys klausimai. Pirmiausiai e, pranešėjas Piper, kuris uždavė klausimą dėl e, teisėkuros e, sąlyginumų e, viešųjų pirkimų ir kai kurių kitų dalykų, norėčiau pasakyti, kad mes jau turime tokio tipo sąlygas, jos jau galioja, mes turime laikytis e, taisyklių dėl viešųjų pirkimų ir panašiai, tiesą sakant, praktikoje tai visą labai sunku gyvendinti. Tačiau iš principo aš sakyčiau, kad mes neturėtumėm užkrauti visos naštos e, susijusios su Europos vystymą bei regioninę politiką vien tik tai ant sanglaudos politikos pečių. Tai neįmanoma padaryti. E, Suomijoje, pavyzdžiui, sanglaudos fondai sudaro tai 0,3 procentus e, viso BVP, taigi mes negalime iš tikrųjų dengti visų kišenpinigius susijusius šis dalykas. Mes turime nuveikti kažką naudingo žmonėms, regionams, tačiau neturime pasikliauti, kad viską spręsime per šią programą. Taigi aš pritarčiau komisijos idėjai, kad reikėtų lankščiai koncentruoti veiklai pagal tam tikras temas. Reikėtų e, pasirinkti tam tikras temas ir galbūt labai išsivyščiusios regionuose iš tikrųjų šitą e, finansavimą reikėtų nukreipti labiau tikslingai, kitose mažiau išsivyščiusiuose regionuose galbūt galėtų būti platesnis temų spektras. Panas Opris e, klausė apie galimą laiko grafiką. E, dabar įsigaliojo Europos strategija 2020 metams, taip pat e, komisija turėtų pateikti ataskaitą 2014 metais. Na ir Man taip pat kelia klausimą šitas visas darbų grafikas. Mes iš esmės įgyvename dvi strategijas. E, mūsų vis dar reikalaujama laikytis Lisabono strategijos, e, rezervuoti lėšas tam tikroms sritims ir panašiai. Kita vertus, jau įsigaliojo 2020 metų strategija. Taigi norėčiau praktiškai perduoti šitą klausimą ponui Martin kuris yra generalinio direktorius pavaduotojas regiono generaliniam direktoriui. Kodėl e, nėra iškaus perėjimo nuo Lisabono sistemos prie 2010 metų strategijos, nes iš tikrųjų e, gana painu yra gyventi dvi europinio masto strategijas vienu metu. E, trečiasis klausimas dėl e, vertinimo. Na, tai nėra mūsų tema, tačiau be abejo labai svarbu yra, kad būtų galima pereiti prie uh, e, sanglus politikos, kuri grinčiama pasiektais rezultatais. Kita vertus, ir čia kyla klausimas, kaip objektyviai įvertinti, išmatuoti tus rezultatus. Be abejo, mes turėtumėm mėginti tai padaryti, kadangi tai ir būtų na, geriausias būdas, geriausiai išeitis. Ačiū. Labai ačiū. Norėčiau trumpai atsakyti ponui Piperiui į jo užduotą klausimą, kalbant apie makroekonominį valstybių įsiskolinimą ir e, kaip tai sies, siejasi su struktūrinių fondų lėšų įsisavinimu. Aš pasakiau, kad mes nesame prieš saligiškumą, tačiau turėtų padaryta, pa, turi, turi būti padaryti aiški nuoroda, aiški sąsaja su struktūros fondų lėšų panaudojimais. Ir jeigu yra konstatuojama, kad tos lėšos įsisavinamos netinkamai, tai tuomet reikia pažiūrėti priežasčių, kodėl taip atsitiko. Ir galbūt reikia siekti techninės pagalbos, kad būtų užtikrintas tinkamas lėšų panaudojimas ir efektyvus jų administravimas. O jeigu tai nepadės, tai aš tą ir bandžiau pasakyti, mes tada esame už sankcijas, už sali, tą vadinamąjį saligiškumą, tačiau e, visą tai reikia žiūrėti struktūros fondų administravimo kontekste. Ir taip pat e, tokia bendro pobūdžio pastabą norėčiau pasakyti dėl diskusijos, e, kaip galima būtų vietos institucijas ir regionų institucijas įtraukti į visą procesą. Man atrodo, kad yra baiminamasi įtraukti regionų ir vietos veikėjus į procesą. Man susidaro įspūdis, kad tarsi nacionalinėme arba europinėme lygmenyje mes žinome geriau, kas jums regionams bus gerai, taigi patikėkite mumis. Man atrodo, kad kaip tik priešingai reikia pabandyti e, ka, kartu bendradarbiauti su e, regionų ir vietos institucijomis. Galbūt užtektų tik kartą pabandyti ir pažiūrėti, kas iš to išeis. E, todėl prašau jūsų suteikti mums bent vieną galimybę. Mūsų organizacija e, nepasiūlė to sutarčių dėl partnerystės e, E, pasiūlymo. Ta, e, šį pasiūlymą pateikė komisija. Todėl e, mums atrodo, kad mes turime naudotis ES lėšomis taip, kaip yra numatyta fondas ir jūs esate teisūs, sakydami apie tai, kad dabar mes išgyvename tą struktūros fondo etapą, kurį, kurio tiesiog turėtume pasin, panaudo, kurio turėtume pasinaudoti, o ne ieškoti kažkokių naujų instrumentų, kurie padėtų mums įgyvendinti tikslus. Ypač kalbant apie S2020 strategiją, mes turėtume geriau jau šiandien kažką pabandyti daryti, o, ži, o ne, ne, nelaukti rytojus, nes mes dar nepabandėme. Ačiū visiems pasakysiams už e, interpretacijas, už e, įdomias diskusijas. Deja, turiu paskelbti, kad nuo dabar vertimas nutraukiamas ir jau komisijai teks pasakyti, darykite tai anglų kalba. Ačiū.